Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, begrüße Sie alle zur weiteren Sitzung. Ich möchte darauf aufmerksam. Mėly kolegos, sveiki atvykę į mūsų popietės, popietės posėdį. Dar iš ryto minėjau, kad sukeisime šešto ir devinto klausimų nagrinėjimo eilės tvarką. O taip pat turiu pasakyti, kad tiek šiandien popiet, tiek rytoj ryte turėsime labai griežtai laikytis priskirto kalbėjimo laiko, nes darbų daug ir taip pat labai įdomių svečių daug. Dar iš karto pradėkime. Pas mus vieši pirmininkančios Vengrijos atstovai. Sveikiname su ministru Felegi ir ministru Nitrai. Sveiki atvykę pas mus vienas ministras atsakingas už e, nacionalinę plėtrą ir klimato ir energetikos klausimus, o kitas už informacijos ir ryšių klausimus. Tikiuosi, kad daug maž teisingai ištariau pavardės. Laiko turime vieną valandą ir sutarėme, kad pirmiausia trumpai pakalbės abu ministrai, o paskui bus sutikta jums proga pateikti klausimus. Taigi galite pradėti. Prašau, ponė Feligi. Thank you very much. Before I switch to Hungarian, uh, Dėkui, ponas pirmininkė, už galimybę pasisakyti jūsų komitete. Pirmiausia, e, džiaugiuosi, kad man suteikta tokia garbė, kad galiu pristatyti jūsų komitetui Vengrijos darbo programą. Trumpai papasakosiu mūsų, už ką mes atsakingi ir kodėl mes dviese atvykome, kodėl du ministrai atvyko į šį posėdį po vyriausybės pasikeitimo prieš septynis mėnesius. Buvo įkurtos naujos ministerijos. Viena iš jų yra nacionalinės priestros ministerija, į kurios kompetenciją įeina ir infrastruktūros klausimai, telekomunikacijos, energetika, transportas. Taip pat mes mm, atsakingi už regionų plėtros e, tvaraus vystimosi E, klausimus, tai yra didelė ministerija, kadangi jos, ši ministerija atsakinga yra už keleto ministrų posėdžių e, surengimą, vengriai pirmininkaujant. Tai todėl mes e, dar čia pasikvietėme poną Nitrai, kuris, kurio kompetencija yra užimtumo E, klausimai ir informacijos ir ryšių klausimai. O dabar pabandysiu pristatyti tos klausimus, kurie yra mano kompetencijoje. Örömömre szolgál, hogy hazámat képviselve bemutathatom önöknek, megvitathatom. Man didžiulė garbė pristatyti Vengrijos kaip pirmininkaujančios valstybės taryboje prioritetus energetikos srityje mūsų pirmininkavimo tikslas e, stiprinti Europos konkurencingumą ir manome, kad e, plėtodami atitinkamą energetikos politiką mes prisidėsime prie šio tikslo įgyvendinimo. Mes ėmėmės tokių dalykų, kurie ilgalaikėje perspektyvoje galės leisti užsitikrinti pastoviais energetikos šaltiniais. Ir mes, pirmininkaujantį valstybę, sieksime per mums tekusi pusmetį e, spręsti prioritetinius klausimus ir ieškosime priimtinų Europai sprendimui. Tai yra labai svarbu, turint omenyje Europos masto tikslus, strategiją 2020 ir taip pat konkrečius tos strategijos tikslus energetikos srityje. Mūsų pirmininkaujanti valstybė numato, kad svarbiausias įvykis bus šioje srityje vasario ketvirtą dieną vyksinti taryba ir šioje taryboje bus apibrieštos pačios svarbiausios kryptis energetikos politikoje ir taip pat suformuoti klausimai, dėl kurių reikės priimti svarbiausius prieminimus, pri, e, sprendimus. Ir bendrųjų reikalų taryboje bus taip pat aptariamos tarybos išvados, konkrečios išvados energetikos strategija buvo pradėta kurti praėjusiais metais ir jo ir apima ilgalaikius laikotarpį ir numatomos konkrečios sritis, kurios identifikavo komisija ir taip pat kuriams pritarė parlamentas. Tai yra vidaus rinkos užbaigimas, taip pat veiksmingumo didimas, e, infrastruktūrų e, keitimas, moksliniai tyrimai, energetiniai, e, nacionaliniai resursai. Pirmininkaujantį valstybė mano, kad nustatant prioritetus reikia galvoti apie bendradarbiavimą regioninių lygmenių. Svarbiausi prioritetiniai uždaviniai turėtų būti paremti ir atitinkamais finansais iš Europos arba nacionalinių šaltinių. Todėl būtina pabrėžti, kad mes tikimės ir šio komiteto paramos ir taip pat energetikos ministrų pritarimo naujam, e, naujai finansiniai perspektyvai. Labai svarbu, kad šitie prioritetai būtų įgyveninti iki 2010 metų, o po to ir pratesiamas jų įgyvendinimas. Pirmininkaujantį valstybė mano, kad šios strategijos svarbiausias aspektas yra bendra ir suderinta infrastruktūros plėtra. kuri turi dėrėti su vystimo prioritetais ir taip pat reikia numatyti supaprastintas, sutrumpintas procedūras, kuriant uh, platesnio masto tarp valstybinės struktūras, kad būtų veiksming, sukurta veiksminga energetikos vidaus rinka. Todėl reikia ne tik energetikos politikoje srityje bendrų veiksmų, reikia bendrai veikti ir bendraujant su trečiosiomis šalimis. Labai svarbu, kad visi piliečiai suvoktų, kad apsrūpinimas energetikos šaltiniais yra visų reikalas ir svarbu, kad būtų atsižvelgta ir į tvarumą bei konkurencingumą. Strategijoje prieš tris savaitės jau vyko diskusijos mes turime jau tam tikrą nuomonę apie šio dokumento vertinimą, tačiau mes norime taryboje toliau nagrinėti šią strategiją, atsižvelgdami į tarybą vasario ketvirtą dieną, taip pat energetikos aukščiausio lygio susitikimą, kuris e, taip pat įvyks vasario mėnesį. Taigi mes norime tarti visus klausimus, kurie yra susijęs su šia strategija kalbant apie infrastruktūrą, reikia pasakyti, kad mes norime užtikrinti, pagerinti energetikos infrastruktūros nuoseklumą, sudernamumą ir taip pat įtraukti atsinaujinančius energetikos šaltinius, taip pat mažinti CO2 išmetimą į atmosferą. Labai svarbu pasiekti tikslų, kurie numatyti iki 2050 metų siekiant sumažinti teršalų išmetimą į e, klimatą. O tai reiškia, kad reikėtų kurti inteligentiškus e, tikslus ir siekti, kad pasiūla būtų kuo platesnė, kuo didesnė ir kad jas lydėtų papildomos paslaugos. Taip pat reikia susijęti atskiras transporto rūšis į bendrą taršos mažinimo sistemą. Labai svarbu suderinti nacionalinius vystimo planus, vidaus e, rinką, reikalavimus vidaus rinkai ir taip pat atitinkamai ieškoti investavimo šaltinių. Kalbant apie finansavimą, būtina užtikrinti, kad e, ir mokėtojo principas, ir teršėjo principas būtų uh, E, suderinti pakankamai. Ir labai svarbu, kad Europos energetikos bendra rinka iki 2010 metų būtų pakankamai išplėsta. Taigi mes turime daug e, darbo siekiant finansavimo, Tai turime dėrėtis su finansavimo įstaigomis, mes turime numatyti skatinimo mechanizmus, numatyti jų lygį, taip pat reikia numatyti atitinkamos infrastruktūros projektų prioritetus. 2011 metais komisija pateiks rekomendacijas dėl energetikos infrastruktūros finansavimo. Todėl Vengrija surenks konferenciją energetikos infrastruktūros tema ir ta konferencija įvyks gegužės 16-15 dienomis. Taip pat yra numatytas veiksmų planas padidinti e, energijos veiksmingumą. Energijos veiksmingumas yra labai svarbus mūsų pirmininkavimo prioritetas Mes manome, kad ES lygmenių reikia sukurti būtinus pagrindus siekiant padidinti energetinį veiksmingumą. Parlamento rekomendacijos dėl strategijos peržiūros taip pat numatė, kad energetikos e, veiksmingumas turėtų būti vienas iš svarbiausių aspektų. Tuo labiau, kad strategijoje 2020 yra kalbama apie energetikos taupimo potencialą. E, ir taip pat kalbam apie tai, kad ekonomikos augimas turi būti e, atskirtas nuo papildomo e, energijos suvartojimo. Labai svarbu užtikrinti didesnį užimtumą, konkurencingumą, e, kad piliečiai greitai pajustų mm, energetinio veiksmingumo naudą. Veiksmingumas nėra tik tai vidaus, Europos vidaus klausimas, uždavinys, kadangi reikia bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, valstybėmis, kurios labiau teršia atmosferą ir ekodizainas yra svarbus dalykai. Tačiau reikia atsižvelgti ir į tuos sektorius, kuriuose yra pakankamai daug potencialo taupyti energijos išteklius. Tai yra transportas, Taip pat reikia sutelkti dėmesį į viešuosius pirkimus, investavimą, mokymus, švietimą ir kitus dalykus. Taip pat galime prisiminti Smart Cities iniciatyvą. Mes kaip pirmininkaujanti valstybė dirbsime vadovaudomėsi komisijos komunikatu ir sieksime užtikrinti, kad energetikos aukščiausio lygos susitikimas birželio mėnesį galėtų pat, priimti atitinkamas išvadas. Mes norime, kad Europos sąjunga pradėtų kurti energetikos e, darbotvarkės, darbotvarkės dokumentus, darbotvarkės, kuri numato perspektyvą iki 2050 metų ir kad tie e, tarpiniai tikslai atsispindėtų strategijoje 2020. Mes sieksime, kad būtų išsaugotas energetikos rinkų integ integrumas. akivaizdu, kad mums reikalinga vidaus rinka, kuri atsižvelgia į vartotojų interesus ir taip ir reikia užtikrinti, kad piliečiai galėtų pasitikėti šios rinkos veikimu ir kainodara. Todėl pirmininkaujantį valstybė ketina pratesti visas vykstančias dėrybas dėl energijos tiekimo. Tarybos darbo grupėse prasidėjo taip pat vidaus darybos tarp valstybių narių ir artimiausių metų mes jau galėsime sudaryti nuomonę apie vyraujančias nuotaikas taryboje. Taigi yra bendrų aspektų e, nagrinėjant MIFID direktyvą ir taip pat e, e, rinkos padėtį reglamentuojančią direktyvą. Ir mes tikimės, kad mes įveiksime visa, visus savo darbo tvarkės klausimus, bendradarbiauti su parlamentu ir tikimės sutarimo visais svarbiausiais klausimais, o kalbant apie konkrečią direktyvą, manome, kad mes greitai pradėsime dėrybas ir bandysime susitarti iki birželio mėnesio mm, tarybos. Aš puikiai suprantu, kad rezultatų galime pasiekti kartu, bendradarbiaujant su jumis ir valstybėmis narimis. Ir aš tikiuosi, kad jūs pritarsite mūsų programai, kadangi rengdami programą mes kaip viena iš trijų valstybių po Belgijos ir Ispanijos pirmininkavimo turime pratesti jų pradėtą darbą ir lygiai taip pat e, perduosime savo įdirbį Lenkijai, kuri pirmininkaus kitą pusmetį. Taigi mes esame pasirengę kompromisams, nusiteikę e, daryboms ir konsultacijoms. Širdingai dėkoju ir perleidžiu žodį ponui Nitrai gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Nuoširdžiai sveikinuosi su jumis, pirmininkaujančios Vengrijos vardu, taip pat sveikinuosi su visais, galbūt stebinčiais jūsų posėdžio transliaciją internetu. Mūsų siekiai apibendrinti šūkyje stipri Europa, nes mes manome, kad tik bendradarbiavimas leis tapti stipriems, pagilintas bendradarbiavimas yra labai svarbus. Darysime viską, kad bendromis jėgomis stiprintume Europą. Vengrijos pirmininkavimo tikslai apima dialogo siekį, bendros tarimo siekį, nes esame įsitikinę, kad tik tokiu būdu galėsime dirbti sėkmingai. Dėl to per artimiausius kelis mėnesius savo darbe labai remsiuosi būtent dialogu. Mes turime daryti pažangą, turime siekti to, kad pasaulis pasikeistų, turime e, laiku priimti sprendimus, kad e, patys formuotume tuos pokyčius, e, kurie lekia į mus didžiuliu greičiu. Mums norėtųsi, kad mūsų pirmininkavimo laikotarpis būtų stiprus, e, ryštingas ir kaip e, telekomunikacijų tarybos vadovas e, norėsiu plėtoti tuos klausimus, kurie jau buvo nagrinėjami ir anksčiau. Ponios ir ponai, mūsų pirmininkavimo prioritetai iš esmės paremti vienu svarbiausių siekių, kaip kad pavyzdžiui skaitmeninės darbo atvarkės Europai e, plėtra ir strategija. Ji tai buvo patvirtinta praėjusiais metais ir džiaugiuosi, kad e, skaitmeninė darbo atvarkė remia Europos ekonomikos plėtrą, Europos konkurencingumą ir dėl šios priežasties Vengrija stengsis ir toliau prisidėti prie skaitmeninės uh, darbo atvarkės tolimesnio kūrimo ir plėtros. Norime įtraukti į šį procesą įvairius ES institutus, organizacijas, e, pilietinę visuomenę. Norime juos suvienyti draugien. Vengrija ketina padaryti reikšmingos e, pažangos dviejų teisėkuros projektų srityse. Pirmiausia, paminėtinas e, tinklų ir informacijos saugumo aspektas. Informacinė visuomenė jau seniai tapo realybė. Kasdien susidurėme su tarpusavėje sujungtais tinklais, tačiau tuo pat metu, pavyzdžiui, išpolis prieš Estijos telekomunikacijų tinklus 2007 metais parodo, kokie mes vis dar esame pažeidžiami. Taigi patikimumas ir informacijos saugumas turi būti vienas iš ES prioritetų naujasis komisijos pasiūlymas dėl ES tinklų ir informacijos saugumo agentūros stiprin, stiprinimo numato taip pat ir šios organizacijos mandato išplėtimą, įgaliojimų išplėtimą. Mes manome, kad ENISA modernizavimas pastarnaus vartotojams, kad labiau juos apsaugosime. Džiaugiuosi labai dėl to, kad bendradarbiavimas bendradarbiaujame e, puikiai su pono Čičesteriu, pranešėjų šio klausimu ir tikimės, kad greitai pasieksime pažangos. Kita svarbi patikimumo ir informacijos saugumo dalis yra gera infrastruktūra. Šioje srityje um, šios ryties klausimais ketiname prie Balatono ežero suorganizuoti e, aukšto lygio pareigūnų konferenciją ir kviečiame ir jūs visus ją atvykti. Antrasis prioritetas teisėkuros projektų srityje yra radio dažnio politikos plėtra ir formavimas, nes šis rytis gali iš esmės prisidėti prie uh, E, vieningos telekomunikacijų rinkos, e, bevėlių e, paslaugų tinkamo teikimo. Mes kalbame ne apie ką kitą, bet apie radiodažnio panaudojimo strategiją Europoje. Šioje srityje sausio 6 dieną Jau įvyko trišalis sustikimas Budabeš, Budapešte, buvo nagrinėjami šie klausimai, dalyvavo ponė Nelly Krius, Gunaras Hökmarkas ir aš taip pat turėjau progą tą renginį atvykti. Nagrinėjome įvairius e, pasiūlymo aspektus, e, darbo atvarkę terminus ir norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti, žinoma, ir buvusiai pirmininkai Belgijai už nuveiktus darbus. Tikimės, kad Vengrijos pirmininkavimo laikotarpiu pavyks žengti dar toliau į priekį. Gruodžio trečią dieną dalyvavau e, ministrų taryboje, mes tos klausimus ir ten aptarėme. Tai, tai yra labai svarbus dokumentas ir ministrų požiūris yra vieningas. Tačiau, kalbant apie klausimą, kaip viską daryti, kaip toliau elgtis, dar nuomonės skiriasi, reikės dar kalbėtis. Pirmininkaujanti valstybė stengsis ir šiuo klausimu priartinti nuomonės, nes turime rasti sprendimus kai kuriais principiniais klausimais, kaip priartinti viena prie kitos europinę ir nacionalinę plotmę. 2012 metais Ženevoje vyks e, pasaulinė e, konferencija radiokomunikacijų ir reikės kalbėtis apie tai, kur galima panaudoti, kokiais tikslais radio um, dažnius turime tinkamai atsižvelgti į e, šią sritį. Šalia skaitmeninės darbo tvarkės ir strategijos e, saugumas ir radio dažnių spektras yra vieni svarbiausių Vengrijos pirmininkavimo prioritetų telekomunikacijų srityje. Ketiname ir toliau gilintis į komisijos iniciatyvas, pavyzdžiui, elektroninės valdžios į e government klausimų ketiname parengti tarybos išvadas tuo klausimu ir taip pat e, bus parengtas dokumentas dėl tarptinklinio ryšio paslaugų. Dar be abejo reikia diskutuoti, tą mes suprantame. Diskusijų neišvengsime, norėdami žengti pirmin. Dar viena ko gero parlamentui artima tema. Yra IGF. Tikimės, kad esate susipažinę su teigiamais jungtinių tautų sprendimais šioje srityje. Esame įsipareigoję imtis veiksmų plėtodami palidovinės navigacijos sistemas. Žinau, kad įvairiuose tarybos darbo grupių sudėtise, skirtinguose parlamento komitetuose nagrinėjimas tas klausimas. Komisija pateikė savo komunikatą 2011 m. sausio 18 d. Be abejo, įtrauksime į savo darbo tvarkę ir šią temą, ir tikimės, kad jau kovo mėnesį galėsime suformuluoti, patvirtinti tarybos išvadas. Su didžiuliu susidomėjimu stebime parlamento vykdomus darbus, taip pat ir pono Krameko e, indėlį. Jis atsakingas už šį klausimą. dėl Galilėjo ketiname ir toliau tęsti tuos darbus, kuriuos pradėjo pirmininkaujanti Belgi... pirmininkavusi praėjusį pusmetį Belgija. Ir tikimės taip pat priartinti vienas prie kito požiūrio taškus. Įtrė komitetas, ko gero, tos klausimus taip pat įtrauksi savo darbo tvarkę. Ir kiek žinau, aptars pana Eklenter pranešimą. Ponės ir ponai, mano viltis ir lūkesčiai dėl būsimo bendradarbiavimo, dėl informacinės visuomenės stiprinimo Europoje yra labai dideli ir ambicingi. Aš tikiuosi, kad e, sugebėsime prie šių procesų prisidėti. Dėkoju Jums visiems ir su nekantrumu lauksiu klausimų. Dėkoju abiems ministrams turiu pasakyti, liko 25 minutės klausimams ir atsakymams, nes ketvirtą valandą laukiame komisijos nario Oettingerio. 13 jau norinčių kalbėti užregistravau, matau dar toliau keliamos kortelės. Vadinasi, jeigu norime spėti užduoti kiek įmanoma daugiau klausimų, o taip pat išgirsti atsakymus, tai skirsime tik po vieną minutę klausimui antraip nespėsime. Taigi prašau visų griežtai laikyti skirto kalbėjimo laiko. Pirmiausia, kolega Björk. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Gyakorló pirmininke. Gerbiamas ministrė ir valstybės sekretorių. Norėčiau pasakyti štai ką. Labai malonu, kad pirmininkaujančios valstybės prioritetu yra laikoma energetikos politika. Tačiau vis dėlto iškyla pavojus, kad krizės valdymo priemonės nustums tuos dalykus į šalį. Tačiau negalima atidėlioti, kadangi energetikos politikoje reikia ieškoti atsakymų ir į krizės iššūkius. Todėl labai svarbu, kad jūs šią temą vis dėlto priskirti prioritetams. Infrastruktūra savaime suprantama e, svarbus dalykas energetikos srityje, nes neturint infrastruktūros sunku sukurti bendrą rinką, kadangi yra tokių regionų, kuriems iškyla problemų, kurio yra nutolę. Ir tokie regionai yra pietryčių Europoje. Tai parodė dujų krizė, kad išvengtume izoliuotų e, rinkų, reikia e, atitinkamos infrastruktūros, reikalingi naftotiekiai, dujotiekiai ir kaip jūs įsivaizduojate tą tinklų kūrimą e, link pietų, link Europos rytų ir kaip jūs vertinate Nabuko programos įgyvenimo spartą. Ponas Hercog. Kolegė Hercog. Dėkuoju. Aš taip pat noriu pasisveikinti ir padėkoti ministrams už tai, kad jie atvyko į šį susitikimą. Dėkuoju už dokumentus raštu. Norėčiau pateikti klausim ministro Felegi. Tas klausimas susijęs su abiem jūsų kūruojamomis sritimis. Taigi, kas mus jungia ir kas mus skiria parlamente. Noriu pasidžiaugti tuo, ką pasakė ministras ir kartu paklausti dalyko, kurio jūs nepaminėjote. Kadangi aš esu šešėlinė pranešėja šiuo klausimu, būtent noriu paklausti dėl panaudoto kūro saugojimo, atominio kūro saugojimo, dėl panaudoto kūro kaip atliekos. Jeigu parlamentas priims plenarnėje sesijoje atitinkamą e, sprendimą, tai kaip jūs išspręsite šią problemą taryboje. Ir taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad apsirūpinimas energija Europos pietryčiuose yra siejamas su apsirūpinimu dujomis. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Mes Saroš. Dėkuoju ministrams. Džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir išsakėte savo įdomias mintis. Tikiuosi, kad energetikos politika dabar yra patikimuose rankose. Jūs kalbėjote apie energetikos rinkų integralumą, taip pat apie tų rinkų skaidrumą. Pirmininkaujanti valstybė galbūt pasieks proveržio šioje srityje. Ir kitas dalykas. Vasario ketvirtąją įvyks energetikos taryba. Ir kokia jūsų nuomonė? Ar šioje taryboje bus kalbama apie e, infrastruktūrą ir inovacijas, ko jūs tikitės iš šios tarybos ir kaip jūs įvertinsite Vengrijos padėtį šioje taryboje. Ir norėčiau paklausti kolegos Nitrojį, Jūs minėjote Galilėjo, Galilėjo programą. Tos programos įgyveninimas stringa, trūksta lėšų. Kaip jūs vertinate situaciją? Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat prisi, prisijungiu prie visų padėkų, išsakytų dėl Vengrijos pirmininkavimo ambicingos energetinės politikos. Iš tikrųjų, energetikos sektoriaus sukūrimas, vieningos energetinės rinkos sukūrimas turės labai didelį įtaką mūsų visų valstybių konkurencingumai. Ir per jūsų pirmininkavimo laikotarpį iš tikrųjų matosi, kad įvyks gana nemažai gerų, mano supratimų, ir teigiamų poslinkių. Tačiau aišku, kad ES susiduria su tam tikrais iššūkiais. Mes esam dar ir dabar, ir toliau busim priklausomi nuo išorės tiekėjų, perkant e, energetinius resursus iš trečiųjų valstybių. Taip pat trūksta tam tikro valstybių koordinavimo daugelis ryčių. Ir todėl e, jūsų pirmininkavimo programoje, gerbimi ministrai, labai trumpai yra užsiminta apie išras bendradarbiavimą. Gal būtų galima trumpai pakomentuoti, kaip bus ateityje plėtojamas išorės bendradarbiavimas, kaip vertinat galimybę atsisakyti dvišalių energetinių susitarimų ir užtikrinti, kad visos valstybės narės pirktų energiją tokiamis pačiamis sąlygomis ir kainomis, Ar nemanote, kad būtų laikas pradėti rimtai galvoti apie koordinuotus veiksmus ir telkti valstybės narės kurti energijos išteklių pirkimo grupę? Ir paskutinis klausimas dėl kibernetinių atakų. Vis labiau pasigirsta baimės, kad energetiniam sektoriu tai yra labai svarbu ir nenumatot teikti tam tikrus pasiūlymus dėl kibernetinių atakų apsisaugojimo. Kollege Enschub. Thank you, Mr. President. I also thank uh, to both minister being here with us. Dėkui, ponai ministrai, kad atvykote į šį susitikimą. Ar Vengrija tiki, kad gali sukurti vieningą ir veiksmingą Europos bendrą energetikos politiką per tuos šešis mėnesius, kai jinai pirmininkaus ES taryboje. Labai svarbu, kad ES galėtų veikti bendrai siekdama energetikos saugumo ir laiko mes visiškai neturime švaistimui, nes kaip jūs pabrėžėte, energetikos politika yra tikrai ta politika, kuri turi būti priimta kuo greičiau. Mm, dėkui, ponė pirmininkė. E, jūs minėjote, kad vyks E, pavasario mm, ministrų taryba, kai bus e, siekiama, iki, įsipareigojama, kad iki 20 metų e, mažinsime CO2 išmetimus 20, nuo 20 procentų iki 30. Dabar Europos parlamente, kaip ir komisijoje, galvojama, kad 30 procentų dydis Europai yra labai geras ir tai leis padidinti Europos įmonių konkurenciją Europoje. Kaip Jūs planuojate vesti, vykdyti šias diskusijas ES taryboje? Jūs minėjote, kad e, visai Europai reikia taupyti energetiką ir 4 e, vasario planuojama energetikos ministrų taryba, bet kol kas nėra labai daug konkrečių priemonių, e, kurios planuojama įgyvendinti. Ką Jūs galvojate apie gyvenamųjų namų atnaujinimo, apšiltinimo programą? Dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad Vengrija skiria tiek daug dėmesio energetikos klausimams po Vengrijos ES tarybai pirmininkaus Lenkija ir mes planuojame glaudžiai bendradarbiauti su Vengrija. Ministrė, jūs sakėte, kad jūsų pirmininkamo tikslas yra stipri Europa. Norėčiau sužinoti, kaip tą stiprumą įtvirtinsite energetikos srityje. Jūs minėjote, savo prioritetus ir jie atitinka ir komisijos, ir parlamento prioritetus. Bet kaip jūs planuojate sustiprinti Europą energetikos srityje? Aišku, vienas iš svarbiausių elementų būtų europinės infrastruktūros e, tolesnė plėtra, bet tai tik viena iš priemonių. Europos Sąjungos taryboje pirmininkauja šalis viena po kitos, vienos pratėsi Europos komisijos ir parlamento darbą, o kitos šalis nubrėžė labai aiškius ir konkrečius tikslus, kurių planuoja siekti. Ir aš norėčiau sužinoti, koks yra Vengrijos tikslas energetikos srityje. Dar vienas klausimas. Kai kalbame apie infrastruktūras, kalbame, girdime įvairių apibūdinančių terminų, Europos, Europą suskirstančių į pietų, rytų Europą. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tokius terminus. Mes nenorime, kad Lenkija atsidurtų jodojoje skilėje nes, ir kad netaptų, nes Lenkija nebėra nei pietinė, nei, nei rytinė Europa. Dėkui abiem ministram norėčiau paklausti du klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su uh, tikslais klimato kaitos rytyje. Prasidėjo diskusijos, ar nereikia CO2 išmetimus mažinti labiau negu 20 procentų ir kokie siekiai Europoje turėtų būti, ar ambicingesni, e, kai turima galvoje 2050 metai, ar tiesiog laikytis tų dalykų, dėl kurių jau susitarta. Kitas klausimas. Direktyva dėl e, panaudoto brandolinio kūro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šį dokumentą mes varstysime savo komitete rytoj. Vyksta konsultavimosi procedūra taryba atsižvelgs į parlamento pasiūlymus ir mane domina štai kas, ko siekia Vengrija, kai ši direktyva bus svarstoma, apie tai nieko nesakėte ir taip pat norėtume gauti jūsų patvirtinimą, kad žiūrėsite į parlamentą kaip į lygiaverti partnerį, nes kad ir e, brandolinės energetikos rytyje tai yra labai svarbu. Dėkoju, e, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ministram, kad atvyko į mūsų posėdį. Turiu klausimą ir pasiūlymą. Klausimas yra, dėl elektroninių telekomunikacijų. Kaip ministras minėjo, čia yra du svarbiausi dalykai. Pirmiausias yra susijęs su Enisa, o kitas su radio dažniu. Kai kalbame apie radio dažnį, norėčiau sužinoti, kokia yra padėtis. Ar galima sparčiau dirbti šioje srityje ir ar pavyks sutarti dėl šių klausimų iki Vengrijos e, pirmininkavimo pabaigos, nes kuo greičiau bus priimti sprendimai, tuo bus geriau. Nes galėsime sparčiau vystyti informacinę visuomenę ir didinti Europos konkurencingumą. Radio dažnis šioje, šiuo aspektu vaidina labai e, didelį vaidmenį. Mm, sakėte, kad bus mm, ministrų, vasarą vyks ministrų taryba skaitmeninės darbo tvarkės klausimais ir labai norėtume, kad iš tiesų būtų pažengta į priekį šioje srityje. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti šiek tiek energetikos politikos klausimais, manyčiau, kad turėtume ne, šio, šioje srityje nepamiršti ir gerosios praktikos sklaidos. Apie tai jūs neminėjote, kalbėdami savo, apie savo prioritetus. Mano kitas klausimas būtų toks. Miestai sunaudoja daugiau kaip 75 procentus energijos Europoje ir jei mes norime mažinti šiltnamio dujų išmetimą ir taupyti energetikos išteklius, turime į šią problemą žiūrėti holistiniu požiūriu, nepamirždami ir miestų indėlio. Taigi, ką Jūs galvojate apie ekologinius miestus, e, ekolo, ekodizainą ir taip toliau? Dėkuoju ministrams, linkiu jums kuo geriausios sėkmės pirmininkavimo metu. Norėčiau patram, paklausti dviejų trumpų dalykų. Energetikos ministro noriu paklausti. Jūs sakėte, kad vienas iš prioritetų yra ir energetinio veiksmingumo skatinimas. Tai yra tema, kuri, kurią minėjo ir kiti kolegos. Taigi, energetikos veiksmingumo tikslas 20 procentų tikslas, ko gero, nebus pasiektas per numatytą laikotarpį. Praėjusią savaitę komisijos atstovas parlamente apie tai kalbėjo ir suabejojo. Aš norėčiau paklausti, kokiu iniciatyvu jūs ketinate imtis pirmininkamo metu, galvodami apie vasario ketvirtosios tarybą, kurioje bus kalbama apie tai, kaip pasivypti prarastą laiką. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, tačiau norėčiau paklausti, koks vaidmuo teks parlamentui, kadangi pastarasis neseniai prieimė nutarimą ir norėtų, kad tuos tikslus jūs įvertintumėte kaip privalomus. Dėkui, ponė pirmininkė. Linkiu kuo didžiausios sėkmės Vengrijai. Jūs esat Višegrado sandraugos sąjungos narė. E, šis dalykas yra įtvirtintas ir Lisabonos sutartyje. E, po jūsų pirmininkavimą perims Lenkija. Kokia yra jūsų pozicija dėl Višegrado, kaip Višegrado grupės dalyvio energetikos politika? Kaip jūs galvojate, e, kokia yra jūsų nuomonė apie anglės rinkos mechanizmą ir bendradarbiavimą su mūsų partneriais. Ir mm, kalbant apie telekomunikacijas, ar jūs pasisakytumėt už šviesolaidį ar už satelitinį ryšį? Dankeschön, Frau Ulskog. Ulskok. Aš norėčiau paklausti ministro Felegį. Kokias priemonės numatote laikotarpį po Kankūno konferencijos? Kadangi kita klimato konferencija bus lemtinga, norint pratesti Kyoto protokolo nuostatas, kadangi po Kyoto tarsi jokios, jokio tesinio ir nesima, nesimato. Taigi, kaip jūs užtikrinsite, kad klimato konferencijoje būtų pasiekta pažangos? Norėčiau paklausti ministro Niekrai. Ar jūs esate pasiryžęs siekti, kad dalis dažnių būtų skirta ir tam, kad būtų skatinami nekomerciniai komunikaciniai tiklai visoje Europoje. Beaucoup, ma, ma question... Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau paklausti telekomunikacijų ministro. Jūsų programos sėkmė priklausys nuo to susitarimo, kurį pavyks, rasti, kurį pavyks pasiekti taryboje. O kalbant apie telekomunikacijų paketą, yra dviejų rūšių valstybės, kurios yra labai toli pažengiai į priekį, pažiūrėjau, optimalaus spektro naudojimo srityje ir yra kitos šalis, kurios šiek tiek yra atsilikę ir kaip jūs planuojate išlyginti tos skirtumus tarp valstybių? Kitas klausimas. Vyksta diskusijos ir norėčiau jūsų paklausti apie jas. Vyksta diskusijos tarp transliuotojų, telekomo ir kitų partnerių dėl spektro veiksmingumo, spektrum efficiency. Ir norėčiau, komisija jau yra pateikus savo nuomonę ir norėčiau išgirsti jūsų uh, nuomonę. Dėkuoju. Paprašysiu ministrų trumpai atsakyti klausimus. Galbūt jūs įveiksite per keletą minučių, atsakysite į keletus, keletą klausimų. Dėkuoju, pirmininkė, pirmininkas suteikė man, pasiūlė man dvi minutės atsakyti visus klausimus. Tačiau aš e, jam pašnibžėjau jausi, kad man prireiks trijų minučių. Kaip ten bebūtų, aš negalėsiu atsakyti visus klausimus išsamei, tačiau pažadu, kad e, atsakysiu į tam tikras temas, apie temas į, ir galbūt išiškinsiu tarpusavį ryšį, o į kitus klausimus esu pasirengęs atsakyti raštu. Ir jeigu jums reikės e, papildomos informacijos, tai galime sustikti dar kartą. Ir e, mes su kolega esame pasirengę dar kartą atvykti ir su jumis pasikalbėti. Ir galbūt bus numatyta daugiau laiko tokiam pokalbiui. Apibendrindamas atsakysiu į visus klausimus, bet ne į kiekvieną klausimą atskirai. Aš manau, kad vienas iš svarbiausių mūsų pirmininkavimo prioritetų yra energetikos politika apskritai, derinant ją su klimato ir aplinkosaugos politiką. Mes siekime konkrečių mūsų pirmininkavimo išvadų ir manome, kad labai svarbu klimato kaitos politikos srityje e, pasitelkti aukšto rango ekspertų žiniomis prieš e, aukščiausio lygio susitikimą Pietų Afrikoje e, prieš suformuluojant mūsų galutinę nuomonę Pietų Afrikoje. Labai svarbu, kaip jūs jau gerai ir paminėjote, teisingai paminėjote, pratesti Kankūno e, sėkmę, pratesti atitinkamus žingsnius, nors vienoje srityje ir nepavyko pasiekti jokių rezultatų, tai yra nepavyko pratesti Kyoto protokolo galiojimo, šioje srityje reikia toliau stengtis ir siekti tikro susitarimo energetikos ir klimato srityje. Ir Kita vertus, reikia siekti, kad klimato kaitos rytyje būtų prisijimti privalomi įsipareigojimai ne Europos valstybėse, besivystančiose valstybėse, kurios yra vienos iš didesnių klimato teršėjų. Nemanau, kad parlamente nuomonės skiriasi iš esmės, nesiskiria E, e, valstybių narių nuomonė dėl 20 arba 30 procentų ir tačiau galbūt skiriasi nuomonės, kaip suformuluoti privalomus tikslus e, dėl CO2 teršalų. Valstybės narės atrodo ir pasirengusios ieškoti kompromiso šioje srityje ir su formulu, tačiau dėl privalomojo pobūdžio tikslų dar nėra vieningos nuomonės, todėl mums, pirmininkaujant, labai svarbu bus tęsti pasikeitimą nuomonėmis ir mes norėtume perduoti savo įgaliojimus Lenkijai, kuri galėtų galbūt jau pasiekti konkretesnių e, rezultatų. Žinoma, derinant visą veiklą su komisija ir rengiant dokumentą iki vasario mėnesio. Mes manome, kad vis dėlto reikalinga vieninga ES energetikos politika, turint omenyje energijos šaltinius ir turint galvoje integruotą rinką, bendrą infrastruktūrą, taip pat e, harmonizuotą leidimų išdavimo tvarką, taip pat skaidrumą rinkoje ir taip pat turint omenyje atitinkamas e, reguliavimo nuostatas. Be šių dalykų mes nesukursime bendros politikos, tik tai galbūt atskirus jos aspektus pavyks reglamentuoti. Bet jeigu mes siekime diversifikacijos, tai mūsų uh, šaltinių diversifikacijos ir siekiant nepriklausomybės apsirūpinant energetikos ištekliais būtina vieninga politika. Kai kalbame apie Nabuko, Nabuko plus projektus, kitus sprendimus e, iš e, nutiesiant koridorius iš šiaurės į pietus, tai yra uždaviniai, kurie tiesiog turės būti įtraukti į mūsų bendrą politiką, kadangi apsirūpinti ištekliais reikia pačiu aukščiausių lygmenių. Aš nekalbėjau apie radioaktyves atlikas, tai padarau tikslingai, kadangi e, Rengdamiesi šiam susitikimui mes gavome dokumentus per vėlai, tačiau jeigu parlamentas laiku skubiai priims atitinkamą sprendimą, tai mes per tuos šešis mėnesius galbūt suspėsime sureaguoti į jūsų pasiūlymus ir galbūt pavyks išjudinti šį procesą iš mirties taško ir mes tikimės, kad e, iš tikrųjų pavyks e, pasistumėti į priekį, sprendžiant šį radioaktyvių atliekų klausimą. Kitas dalykas - tas suskirstimas į pietus, šiaurę, rytus ir vakarus, ne visiškai tinkamas galvojant apie energetikos politiką. Svarbiausias dalykas yra, kad Lenkija priklauso Višegrado valstybių grupiai. Vakar e, aš buvau Višegrado valstybių susitikime, kuriame buvo kalbama taip pat apie bendrą energetikos politiką ir bendrą infrastruktūrą. Ir mums pavyko susitarti dėl tam tikrų dalykų, dėl mokslinių tyrimų ir plėtros, dėl inovacijų, dėl strateginės energetikos politikos krypties. Buvo kalbėta apie technologinį veiksmingumą, be jo nepasieksime technologinės pažangos. Tarybos, energetikos tarybos posėdėje bus kalbama ir apie inovacijas, o inovacijos yra tiesiogiai susijusios ir su bendraja energetikos politika. Tai reiškia, kad mes turime derinti tas rytis, galvodami apie mūsų bendrąją politiką. Dabar suteiksiu žodį kolegomis, dėkoju už klausimus. Köszönöm szépen. Mivel elnök úr mutatott nekem egy számot, és ez a szám az ez volt, eh, ezért... Dėkoju. Pabandysiu suraguoti į svarbiausius dalykus. Klausimai tikrai labai įdomus, profesionaliai pateikti. Pone Mesaros, jūs pateikėte strateginio pobūdžio klausimą. Galilėjo programa yra sritis, dėl kurios iš esmės sutarėme. Jeigu JAV turi GPS sistemą, Kinija turi savo kompaso sistemą, tai ir ES reikia panašios savo sistemos. Tad reikia tam atskirų išteklių skirti, užbaigti šią programą, ją plėtoti, tačiau tie ištekliai, tos priemonės atlaisvėsti tik 2014 metais, bus paskirtos 2014 metais. O iki to laikotarpio nieko daugiau padaryti negalime. Kalbėjome apie jūsų minėtą programą, kurią ketiname patvirtinti per Vengrijos pirmininkavimo laikotarpį. Parlamentas, komisija ir taryba turi tarpusavėje sutarti mūsų darbo grupės posėdžiauja kiekvieną savaitę. Aš pats dalyvauju vairuose dvišaliuose susitikimuose dėl radio dažnio spektro politikos, dėl skaitmeninės e, asamblėjos. E, reikia pasakyti, kad tai yra pirmas kartas, kai panašus renginys organizuojamas. E, tai vyks mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Ir stengsimės to renginio metu kalbėti apie testinės priemonės po skaitmininės darbo atvarkės patvirtinimo. Pone Trautman, su jumis taip pat esame nekartą diskutavę. Ir iš esmės sutarėme su Berek dėl paketo įgyvendinimo. Sutinkame dėl krypties. Galbūt e, skaitmeninės e, bendros rinkos e, klausimą reikėtų taip pat tame kontekste paminėti. Mes norime pažengti ir šiuo klausimu, turint omenyje įvairias technologijas. Tai, kas mums svarbiausia, šiuo požiūriu yra technologijų neutralumas, tai pabrėžčiau. Ačiū visiems už e, įdomius klausimus, panašiai kaip ir minėjo mano kolega Felegi. Esu pasirengęs e, jums telefonu, elektroniniu paštu atsakyti į klausimus. Ir tikiuosi, kad dialogas su jumis bus aktyvus. Ačiū abiems ponams ministrams. Ein weiterer Beitrag in unserem gemeinsamen Gespräch. Einige Kollegen hatten ja schon die Gelegenheit in Ungarn. Kai kurie mūsų kolegos jau turėjo progos apsilankyti Vengrijoje, jūsų šalyse, šalyje susitiko su vyriausybės atstovais, e, taigi su kuriais esame jau pažįstami, dabar susipažinome su jumis, e, sėkmės jums pirmininkavimo laikotarpiu. Ačiū.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 Turime dirbti toliau, nes prarandame brangų laiką. Lasime mane komisarų už. Praleiskite komisijos narį, leiskite jam praeiti. Er Sveiki atvykę. Gerbiamas komisijos nariai Oettingeri, jau ne pirmą kartą viešite pas mus. Šį kartą kalbėsime dėl Europos vadovų tarybos skirtos energetikos klausimams, taigi ilgai nedelsus iš karto suteikime žodį. Ponui Oettingeriui laiko turime maždaug iki be 15.05, o vėliau jau kiti darbai mūsų laukia. Taigi, ponė Oettingeri, prašom. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, galiu pritarti tik ponui Felegį. Mes su juo bendradarbiavome jau nuo praeitų metų spalio labai konstruktyviai. Ir Vengrijos vyriausybė energetikos politikos klausimais e, ketina skirti pakankamai dėmesio, europiniai dimensijai skirti dėmesio. Ir aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas ir toliau vyks taip pat konstruktyviai. Europos vadovų taryba tiesa nėra atsakinga už energetikos politikos formavimą. E, jūs esate iš dalies už tai atsakingi ir taip pat energetikos ministrų taryba, tačiau jis, tačiau ta diena vis tiek bus labai svarbi. Nuo praeisių metų vasaros dirbame kartu su Europos vadovų tarybos pirmininku Van Rompoj. Taip pat derinamės su komisijos pirmininku Baroso ir kitą penktadienį kalbėsime ne pačiomis aktualiausiamis temomis. Nekalbėsime apie eurą, ne apie biudžetą kalbėsime, o būtent apie energetikos politiką. Dvi su pusę valandos skirsime visą savo dėmesį būtent šiai temai. Pastarosiamis savaitėmis vyko daug dvišalių pokalbių ir reikia pasakyti, kas mums yra svarbiausia. Pirmiausia, energetikos veiksmingumas, panaudojimo veiksmingumas. Kovo antrą dieną komisija ketina pateikti pasiūlymą dėl efektyvaus energijos panaudojimo e, veiksmų plano ir pristatysime šią koncepciją bei darysime spaudimą taip pat ir Europos vadovų tarybai dėl to, kas dar turi būti nuveikta, kur dar išvelgėme spragų. Antra, ką ketiname pasiekti, tai norime pateikti blaivų pranešimą dėl vieningos rinkos sukūrimo. 12 metų jau Europos teisėje numatyta, kad tai turi kad turi mm, būti suformuota dujų ir elektros energijos vieninga rinka, tačiau iki šiol tai realybė dar netapo. Dar yra daug kliučių techninio pobūdžio, teisinio pobūdžio, e, kurias reikia peržengti, priežiūros klausimai neišspręsti. Tad tikimės per energetikos klausimams skirtą tarybą pažengti pirmin. Žinote, kad e, energetikos teisės aktų paketas kovo mėnesį turėtų būti jau gyvendintas, tačiau toli gražu valstybėse narėse situacija dar nėra patenkinama ir paketas dar nėra įgyvendintas. Svarbus aspektas be abejo yra infrastruktūra, tai yra klausimas, kiek galime bendrai planuoti, kokių finansinių išteklių mums reikės, kas tas lėšas suteiks ir kokie mūsų ketinimai administracinėme ligmenyje. Visą tai lemia greitesnę, spartesnę infrastruktūros plėtrą. Nenorime pažeisti jokių vietos ar nacionalinių interesų, tačiau europinis ligmuo turi būti. Taip pat kalbėsime apie mokslinius tyrimus energetikos rytyje ir ketinsime kalbėti apie set planą, apie ITER, apie visus tuos dalykus, kurie yra svarbus ir tikimės sulaukti Europos vadovų tarybos paramos dėl jų. Na, o taip pat skirsime dėmesio ir išmaniųjų miestų, bendruomenių, smart cities klausimui. Bandysime pasidomėti tuo, kokia patirtis sukaupta jau šioje srityje, kokie pavyzdiniai projektai. Žinote, kaip atrodo infrastruktūros paketas, energetikos priemonių paketas, Tad e, suprantate, ko gero, kad dabar reikia spręsti klausimą, kaip mums pas, pasirūpinti reikiamų užnugarių, vėliau finansinę paramą šiems projektams ir tolimesnį politikos plėtrai. Tai tiek įvadinio, įvedinės kalbos, mano. Dėkoju, kad jūs taip trumpai pasisakėte, suteiksime daugiau galimybių paklausti kolegoms. Taip pat norėčiau, kad jūs kalbėtumėt labai trumpai, klausimėt konkrečiai. Ponas Balčytis. Ačiū gerbimas pirmininkė, gerbimas komisarė. Dar kartą tikrai noriu padėkoti už jūsų praeities didelį indėlį, sukuriant iš tikrųjų jau dabar praktiškai realiai egzistuojančią vidaus rinkos sukūrimo koncepciją ir idėją Tačiau aišku, kad e, dar laukia labai dideli darbai ir aišku, pačiai Europai iškils didelė problema apsirūpinti energetinės resursais. Iš tikrųjų, jūs paminėjote, kad vadovo taryboje darysite tam tikrą spaudimą dėl vienokių ir kitokių e, koncepcijos e, niuansų. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad būtina labai aiškiai užakcentuoti dar šiandieną esančių energetiškai izoliuotų rajonų problematiką arba regionų problematiką. Todėl aš manau, kad labai yra būtina nustatyti konkrečią datą, kada šitie energetiškai izoliuoti regionai galėtų būti sujungti su vakarų Europos infrastruktūra. Ir taip pat e, labai svarbu sutelkti politinę valią, kad tie energetiniai projektai, kurie ir komerciškai nėra patrauklus, tačiau jie yra būtini vidaus rinkos sukūrimui, iš tikrųjų būtų jie laiku įgyvendinti.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 kad tik realūs projektai būtų įgyvendinami. Kalbant apie CO2 išmetimus. Įgyvendinant CIP programą, galvojant apie inteligentiškus energetikos šaltinius ir taip pat in inovacinės programas, mes turėtume galvoti apie patinkamą planą programą. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad atvyko į mūsų komiteto posėdį. Viena iš problemų, su kuriuom Europoje dažnai susidurėme, yra sinergijos trūkumas. Sinergijos tarp skirtingų strateginių politikos krypčių Europos Sąjungoje. Labai džiaugiuosi, kad jūs paminėjote, pakalbėjote, Europos, apie Europos ministrų tarybos darbo tvarkę, pasisakėte už tai, kad sieksite didesnį energetikos efektyvumo, kad pateiksite veiksmų planą, kuriame bus numatytos konkrečios priemonės, kurias galima įgyvendinti atskirose valstybėse narėse. Kalbėjote taip pat apie energetikos vidaus rinkos sukūrimą, bei apie antrą ir trečią energetikos paketą. Aš manyčiau, kad pagrindinis klausimas siekiant sukurti energetikos rinką yra kaštai. Yra kaštai. Turime suvokti e, kaštus, turime skatinti mm, efektyvumą, nes tik tiksliai žinodami, kiek kainuoja sunaudojama energija, kokie yra tarifai, galėsime siekti didesnio energetikos efektyvumo. Ar planuojate siekti sinergijos tarp energetikos efektyvumo ir tarifų nustatymo? Ar, ar energetikos efektyvumo didėjimas atsispindės tarifuose? Pone Pilar del Castillo. labai aišku, gerbiamas komisijos nary, kad turint omeny dabartinę Europos ekonominę situaciją, labai sunku finansuoti, tinkamai finansuoti visus infrastruktūrinius projektus, taip pat ir energetikos. Nes energetikos infrastruktūros plėtrai reikia labai daug lėšų manom, matome, kad paskirstimo tinklams reikia 450 milijardų eurų, e, saugojimo e, pajėgumams 200 milijardų eurų ir taip toliau. Taigi, reikia inovacinių, naujų finansinių instrumentų kurie skatintų investicijas ir pritrauktų reikam, reikiamas investicijas iš pačių įvairiausių šaltinių, iš privataus kapitalo, iš pensijų fondų, iš draudimo įmonių ir taip toliau ir taip toliau. Mes visi žinome, remdamiesi komisijos suteiktą, komisijos suteiktą informaciją, kad komisija 11 metų birželį uh, planuoja pateikti skaičius, kiek, kokio dydžio investicijos bus reikalingos. Mano būtų klausimas toksai, ar parlamentas galės pareikšti savo nuomonę tuo klausimu dėl reikalingų investicijų, ar tą e, darys tik komisija ir taryba. Dar 12 pagėdauja klausti, taigi vieną minutę ilgiau, ponė Krostet. Kalbėsiu labai trumpai ponė komisijos nary. Daug šnekam apie energetikos efektyvumą ir nebus taip lengva pasiekti nusimatytų tikslų, ar nereiktų tų tikslų persvarstyti, peržiūrėti, įtraukti privatų, priva, privataus verslo ir viešojo sektoriaus partnerystę Ar nereiktų skatinti investicijas į infrastruktūrą remiantis sektorinių poreikių? Pavyzdžiui, labai plačios galimybės atsiveria didinant pastatų energetinį efektyvumą, bet visos investicijos neturėtų ateiti tik iš viešojo sektoriaus, tik iš valstybinio sektoriaus. Norėčiau išgirsti jūsų poziciją šiuo klausimu. Kitas e, klausimas. Turint galvoje energetikos strategiją, Kaip jūs, kokį vaidmenį planuojat suvaidinti dėrybose, diskusijose dėl klimato kaitos? Ponas Matijas, ponė Matijas, e, dėkui ponė pirmininkė, dėkui komisijos nariai už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Taip pat norėčiau paminėti vieną iš dalykų, kurį jau minėjo kolegos. Energijos efektyvumas. Šis klausimas nuolat iškyla, bet aš čia matau tam tikrą prieštaravimą tarp Europos komisijos siekių energijos efektyvumo srityje ir numatytų priemonių įgyvendinimo. Pritarčiau tam, ką jūs sakėte savo pristatymę taip pat sakydamas, e, sakydamas kad sieksite did, didesnį, europietiškesnės energetikos politikos. Bet ar mes negalėtume kaip nors suvienyti valstybių narių e, siekiant didesnio energetikos efektyvumo? Dabar yra numatyta, kad sutaupysime 20 procentų mm, energijos iki 20 metų, bet turint galvoje dabartinę situaciją, kažin ar tai pavyks padaryti. Taigi, mano nuomonė labai skiriasi deklaracijos nuo realių galimybių. Taigi, kaip mes sieksime iš tiesų tų tikslų įgyvendinimo ir kaip galėsime mažinti energetikos naudojimą. Ponas e, Turmes, dėkui. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat paklausti dėl energetikos efektyvumo. Jūs sakėte, kad dirbsite kartu su vyriausybėmis ir valstybių vadovais mm, viešųjų pirkimų srityje. Skaitydamas šį jūsų teiginį praktiškai matau, kad vyriausybės elgsis pavyzdingai, kai vyks viešieji pirkimai dėl naujų pastatų. Tai skamba jokingai. Prieš keletą mėnesių mes balsavome dėl direktyvos, kad naujieji pastatai turėtų būti maksimaliai energetiškai efektyvus. Ir kaip jūs interpretuotumėt šį sakinį, kuris kaip ir siūlo uh, vyriausybėms laikytis įstatymų? kitas komentaras. Ponios Pilardė Kastilijo žodžius prisiminsiu, jinai sakė, kad turime siekti naujų finansinių instrumentų, kad būtų investuojama į energetiką iš atsinaujinančių šaltinių. Graikija, Portugalija, Airija turėtų galbūt priimti įsipareigojimus, atitinkamus įsipareigojimus šioje srityje. Kita pirmadienį jūs planuojate pateikti atitinkamą pasiūlymą, kuriame, kiek aš žinau, praktiškai nebus jokio turinio. Taigi, kaip jūs skatinsite pritraukti kapitalą į šias sritis, ypač kiek tai liečia smulkės ir vidutinės įmonės? Atsiprašau, sako kalbėtoja, nesu pripratus prie naujo, naujos salės. Aš nustebau, komisarė, kad taryba priims išvadas ir dėl ITER. Aš skaičiau tarybos išvadas, tačiau nelabai suprantu, kuriuo punktu jūs numatome, ką nors, numat, ką nors nuspręsti ITER klausimą. Glantė. Norėčiau pritarti kliotoms ir poniai Kastilijo. Neaišku, kokios investicinės sumos laukia Europos. Kalbama apie tūkstančius kilometrų naujų e, elektros tinklų, tačiau Prieš kurį laiką kalbėjau su investicijos bankos atstovais, kurie yra suinteresuoti tokiamis, kuris yra suinteresuotas tokiamis investicijomis, tačiau galbūt reikėtų numatyti tam tikrą prioritetinį investicijų sąrašą, numatant tam tikrus prioritetus pagal atskiras valstybės ir galbūt tada būtų galima siekti finansavimo Ponas Abra, Abramovičius, kuris buvo diskusijoje, taip pat minėjo, kad reikia pradėti dialogą su investuotojais, su projektų iniciatoriais ir taip toliau. Pone Nyblė. Aš norėčiau paklausti komisaro. Jūs sakėte, kad jūs norėtumėte gauti valstybių narių pritarimą vasario ketvirtąją dieną dėl to, kad būtų ieškoma daugiau europinio e, metodo siekiant e, pasinaudoti atsinaujančių energetikos šaltinių teikiamą energiją ir jos priimamą į tinklus. Gerbiamas komisijos nary, dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau padėkoti Jums už tą puikų darbą, kurį atliekate. Tai nėra tik paprastas komplimentas. Aš esu dirbus e, energetikos sektoriuje privačioje įmonėje pakankamai ilgai ir galiu puikiai vertinti jūsų indėlį. Mano klausimai būtų tokie. Vienas iš pagrindinių dalykų susijusių su energetikos efektimu pirmiausia yra susijęs su tiekėjų, su energetikos tiekimu. Kai kalbame apie E, tiekimo saugumo užtikrinimą. Šis tiekimo klausimas, tiekėjų klausimas yra labai svarbus. Rusija ir toliau liks mūsų vienu pagrindiniu tiekėjų. Turėtume pagalvoti apie savo santykius su Rusija ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Mūsų santykius su Rusija lemia tai, kad pirmiausia Rusija yra mūsų energetikos išteklių tiekėjas, bet stengsime, kad mūsų priklausomybė nuo Rusijos mažėtų ir galbūt tada tie santykiai įgautų kitą prasme. Ką Jūs galvojate taip pat apie E, dujų išgavimą iš šelfo. E, pona Kolarska Bobinska, gerbiamas komisijos narys, nary, dėkui, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau jūsų paklausti, ką galvojate apie CO2 išmetimų mažinimo galimybę nuo 20 procentų iki 30 procentų diskusijos tebe vyksta, išsakomos įvairios nuomonės. Su tuo yra susijęs ir prekimo, prekybos apivartiniais taršos leidimais trečiasis etapas. Kita savaitė bus diskusijos šią temą ir galbūt mums reikia mm, pagalvoti apie taip vadinamą vieningą atskaitos principą, Unified Benchmark, visoms valstybėms. Kitas mano klausimas yra susijęs su infrastruktūros paketu. Mes pritarėme naujiems kriterijams, kuriuos reiks parengti e, naujiems europiniams projektams. Ir tai reikš, kad iš investicijų sąrašo bus išbrauktos tos investicijos, kurios netitiks naujųjų kriterijų. Ar North Stream projektas atitiks tos kriterijus, pavyzdžiui, diversifikavimo kriterijų? Man atrodo, kad ne, kad jis to kriterijaus netitiks. Energetikos tinklų modernizavimas. Maničiau, kad turime uh, tą daryti, nes modernių dalykų su atgyvenusiais neįmanoma sujungti. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėjau komisijos nario Atsingerio paklausti, ko apie ką kalbėjo jau ir kiti kolegos. Gal galite tiksliau užsiminti apie tai, apie kokį modelį galvojate kalbėdami apie komunikatą dėl energetikos veiksmingumo, kokie projektai yra planuojami, apie tai norėčiau plačiau išgirsti. Tiesiog noriu daugiau aiškumo. Ačiū. Dabar ponas Deandželis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui Ettingeriui už tai, kad jis ir vėl dalyvauja mūsų posėdyje, kad turime galimybę aptarti energetikos politiką. Tai yra vienas didžiausių iššūkių, be abejo, visai Europai energetikos e, bendros rinkos, vieningos rinkos sukūrimas labai svarbus e, siekiant e, išvengti nacionalinių vykdomų strategijų ir monopolinių įmonių dominavimo. Mes turime stiprinti E, šią sritį ir siekti daugiau investicijų į vairius energetikos šaltinius. Taip pat be abejo reikia užtikrinti didesnį rinkos skaidrumą vartotojų labui. Reikia pasirūpinti tuo, kad e, pasiektume kaštus energetinius efektus e, ir padėtume tiek įmonėms, tiek vartotojams. Ir dabar pereinu prie savo poros klausimų. Pirmasis klausimas dėl trečiojo paketo. Kaip ES gali užtikrinti, kad po kad liberalizavimas sustiprintų taip pat ir nacionalinės priežiūros institucijas, nes tai labai svarbu kalbant apie kainodarą. Ir kitas klausimas dėl CO2 mažinimo iki, 20, iki 2020 metų. E, dėl set plano, pavyzdžiui, kaip ketinama e, finansuoti e, visas tas siūlomas priemonės. Ačiū kolegė Vera Mader. Gracias, Dėkui, ponė pirmininkė. Taip, ponė komisijos nary, ši taryba, kuri vyks vasario ketvirtą, bus labai svarbi. Ir dėl to esame labai jum dėkingi už tai, kad atvykote ir trumpai apžvelgėte, ką planuojama aptarti per šią ministrų tarybą. Turėčiau du klausimus. Pirmasis būtų moksliniai tyrimai ir plėtra. Daugelis e, aspektų, kurie buvo, kuriuos paminėjote jūs ir kuriuos paminėjo kolegos, buvo susijęs su technologinė plėtra, inovacijomis, moksliniais tyrimais. Jūs minėjote, kad ministrų taryba taip pat aptars šiuos aspektus. aštuntoji e, pamatinė tyrimų programa, mokslinių tyrimų programa bus po keletos mėnesių svarstoma parlamente. Galbūt galėtumėt šią temą šiek tiek pakalbėti. Ponas komisijos nary, aš tikiu saugia konkurencingą ekonomikos vidaus rinką ir dėl to norėčiau pakalbėti apie infrastruktūros dalykus, norėčiau gauti daugiau informacijos iš jūsų šiais klausimais, kokių rezultatų tikitės, kai baigsis dėrybos. Dėkui, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, gerbiamas komisijos nary, kad atvykote į mūsų posėdį. Jūs norite paspartinti e, vidaus rinkos sukūrimą, trečiojo paketo įgyvendinimą. Ką tai reikš? Ar sieki paspausti atsiliekančias valstybės narės, ar tai reikš daugiau investicijų? Ar nėra mūsų infrastruktūrų ir transporto sistemoje e, didesnė problema ne investicijos, o tinkamo planavimo nebuvimas? Dabar kalbant apie projektus, kurie bus remiami, ar ITER projektas gaus tarybos paramą. Dėkui. Po kavalio. Kavalio. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui komisijos nariai. Praėjusi vakarą prezidentas Obama kreipėsi į JAV parlamentą ir į tautą. Ir taip pat kalbėjo energetikos klausimais, sakydamas, kad energetika, kad JAV turi pirmininkauti švarios energetikos srityje, švarios ir tvarios energetikos srityje. Ar vasario ketvirtosios dienos ministrų tarybos išvados e, leis mums įgyvendinti priemonės konkuruojant su JAV ir Kinija šioje srityje, ponė Hubner. Panie komisarzu, włączy się pan bardzo aktywnie w realizację. Ponė komisijos nary, jūs aktyviai dirbate. Mm, Nabuko, dėl Nabuko projekto ir kitų e, projektų. Norėjau paklausti jūsų dėl dujotekio per Baltijos jūrą. E, dėl to projekto e, daugelis laivų nebegalės įplaukti į Lenkijos ir Lietuvos uostus. Kaip planuojate išspręsti šią problemą? Kaip planuojate kokios pozicijos planuojate laikytis dėrybose dėl šio klausimo. Kitas mano klausimas būtų toksai. Yra pateiktas pasiūlymas šimtų procentų padidinti biomasės kiekį energijos, energetinių uh, produktų, mm, tarp energetinių produktų. Ar jum netrodo, kad tai gali labai neigiamai atsiliepti atogražų miškams ir taip pat gali privesti prie miškų iškirtimo Europoje. Dėkoju. Klausimų daug. Tikiuosi, kad e, komisarui pavyks į daugumą jų atsakyti. Laiko yra nedaug. Taigi žodis komisarui. vadovų taryba negali aptarti visų klausimų labai išsamei. Dvi su pusė valandos neužtenka, o visos detalės yra ekspertų ministrų reikalas, taip pat specifinių komitetų diskusijų dalykas. Todėl yra suformuoti kai kurie svarbiausi klausimai, o kiti klausimai galbūt metų bėguje, bėgyje atsižvelgiant įvairiausius siūlymus e, e, aptariami energetikos taryboje. Mes turime palaipsniui eiti link bendros energetikos politikos ir priimti atitinkamus pakelinius sprendimus dėl bioenergetikos. Bioenergi Šitas energijos šaltinis nėra įtrauktas į dabartinę darbo atvarkę, tačiau galvojant apie ilgalaikius tikslus, apie perspektyvą iki 2050 metų, automatiškai visi sektoriai - transportas, mobilumas, žemės ūkis, pramonė - turės atsakyti į klausimą dėl indėlį į veiksmingumo didinimą ir į klausimą dėl indėlį į bendrą energetikos šaltinių spektrą. Taigi esminiai klausimai bus įtraukti į išvadas, tai bus išvada dėl tvarumo, dėl konkurencingumo su žemės ūkio produktais, maisto produktais. Mano žemės ūkio regione visi tiesiog skundžiasi, kad naujoji politika gali paveikti šitą regioną ir tiesiog sumažinti turizmą ir taip toliau. Dėl Nord Stream projekto. Mes esame įsitikinę, kad šiuo projektu yra atsižvelgiama ir bus atsižvelgiama į visus reikalavimus ir interesus. Bus atsižvelgiama į fauną, florą, e, žuvininkystę ir taip pat yra iškeltas klausimas dėl galimybėmis laivams plaukti tą vandenų teritoriją. Ir mes manome, kad nors stream projekto įgyvenitojai laikysis visų tų reikalavimų, kuriuos suformulavo kaiminės valstybės. Tas projektas negavo ES finansavimo. Tai nebuvo prioritetinis ES projektas, tačiau blokuoti jį būtų neteisinga, tuo labiau, kad dalinės rinkos Latvija, Lietuva, Estija ir Lenkija jeigu apsirūpins dujomis iš vakarų į rytus, vis dėlto šitos dujos nebus tiekiamas šiuo dujotekiu ne tik tai Vokietijai, bet visai to regiono rinkai. Kalbant apie maršrutą, reikėtų manyti, kad šitas šaltinis padidins diversifikaciją ir šio regiono energetinį saugumą dėl regionų ir energetikos bendros politikos. Mūsų vizitai Uzbekistane ir Azerbaidžiane su komisaru Baroso parodė, kad ten siekiant įgyvendinti savo politiką reikia ieškoti vieno darybų partnerio, kuris padėtų savo parašą. Alyvas ir Karimovas yra ne vieninteliai, kurie norėjo sėsti prie dėrybų stalo. Taigi reikalingas susitarimas dėl garantijų teikti e, dujas 30 e, metų ir užsitikrinti tuo tą vienu sąrašu. Tačiau bendroje struktūroje rinkos ekonomikoje, turint omenyje valstybės narės, turint gal, gal, omenyje ats, atsiejimo projektus, taip pat energetikos įmonių specifiką, mes vis dėlto turime tikėtis, kad pavyks mums rasti tą e, vieną partnerį ir galbūt tas pietinis koridorius užtikrinti tikrins galbūt ne 20, o 40 ir 45 milijardus kubinių metrų. Patenkins 7-9 procentus mūsų dujų poreikio. Ir žinoma, taip diversifikuos tiekimą ir užtikrins didesnį tiekimo saugumą. Aš nekalbu apie nabuką, aš kalbu apie nabuką plus. Ir tie kiekiai bus siunčiami ne tik tai iki Turkijos, Gruzijos e, sienos, bet iki Bakų per dujotikį, per Kaspinę, Kaspijos jūrą ir iki pat Uzbekistano. Kadangi ten pervežimas laivais yra neįmanomas ir todėl mes jau gavome tokį pradinį sutikimą. Kitas dalykas - Irakas su savo centrinė vyriausybė Bagdade pradės teikti siūlymus dėl tiekimų. Ir galbūt ne tik Nabukas ar kitas e, dujotekis bus e, vienintelis atsakymas, o galbūt tokių atsakymų bus daug kadangi viena atkarpa gali e, užtikrinti tiekimus iki 6-8 milijardų į Turkiją, o po to kita atšaka galėtų būti nutiesta į Italiją, o iš Italijos galbūt per vieną patektų dujos į Centrinę Europą, į Vengriją, Rumuniją, Bulgariją. Kita ketvirtadienį mano siūlymų Baroso pakvietė susitikti Višegrado valstybių atstovus. Kaip, jeigu Nabukas būtų įgyvendamas, tai kartu reikėtų tiesti atšaką iš šiaurės į pietus. Tada met galėtume užtikrinti ir tiekimus į Lenkiją ir Baltijos valstybės, galbūt ir Kroatiją, Vakarų Balkanus. Tai tai jau būtų Europos masto uh, sprendimas ir tai situacija, kurioje laimėtų visi. Zwei. Obamos kalbą aš išklausiau kelis kartus, gerbiu jo pasisakymą, tačiau Europa nebuvo paminėta ne vieną kartą. Ta kalba buvo svarbi kongresui, kadangi ten buvo kalbama apie uh, energetikos politiką, kuri išsaugotų aplinką. Tačiau kitas dalykas yra rinkimai ir galimybė įgyveninti pažadus po rinkimų. Mes energetijos, energetika ir inovacijos yra darbo tvarkės klausimai, kurie tarpusami siejami. kolegė pristatys būsimą mokslinių tyrimų programą, tai bus energetikos mokslinių tyrimų programa. Ir Baroso yra pasirengęs energetikos mokslinių tyrimų programai skirti daugiau dėmesio, paremint finansais. Ne tik ITER turi būti pratesta, bet reikia ir papildomų tyrimų E, kurie skirti įgyvendant didelius ir mažus projektus. Ir be to, IZA finansavimo klausimas turi būti galų gale išspręstas. Parlamentas ir taryba turi e, susitarti. Aš tikiuosi, kad ta blokada bus įveikta kada nors pavasarį. Kadangi kalbant e, su kolegomis Vašingtonė arba Kinijoje, reikia išgirsti kritikos, kad mes esame neveiksnūs. O ITER projektas yra labai svarbus. Komision un... Komisija ir Prancūzija tiesiog valdo šitą procesą. Todėl mes dėl to, kad nepusugėme susitarti visus kitus globalius projektus, kaip idėjas paverčia niekais kadangi mes ES turime galvoti apie e, ES kaip globalų veikėją, kuris gali prisimti partnerysės įsipareigojimus. Mes turime, žinoma, demokratiškai elgtis, pasirinkti, mes turime daryti reklamą. Aš esu gimęs taip kaip ir visi, tačiau uh, šitas vaikas ITER neturėtų suryti viso maisto, kuris yra skirtas kitiems projektams. Todėl reikia demokratiškai pasirinkti, kuriam projektui teikti prioritetą. Infrastruktūros kriterijai. Prioritetai. Jie bus pateikti iki vasaros. Kadangi Europa eina labai nuosekliais žingsniais, pateikia informaciją, po to įvertinimus ir po to pateikė konkrečius pasiūlymus dėl leidimų, dėl finansavimo ir dėl prioritetų sąrašo. Dabar tada vėl grįšiu čia pas jūs ir pasikalbėsime. Mes kalbame apie inovatyvius finansavimo šaltinius, tačiau neužtenka galvoti apie banknotų spausdinimo mašiną tos lėšos turi būti pagrystos, kažkas jas turi e, pateikti. O jeigu mes būsime per daug inovatyvus, tai e, finansuotojai tiesiog nebendradabiauja su mumis. Europos investicijų bankas, žinoma, yra suinteresuotas finansuoti, tačiau tos valstybės, kurios yra šio banko bendras savininkės, turi nustatyti, kiek rizikos turėtų prisijimti Europos investicijų bankas. Aš manau, kad šitas bankas gali būti mūsų uh, bendradarbiaujanti institucija. Akcijos galėtų būti vienas iš variantų. Tačiau kalbant apie padėtį Europos Sąjungoje, buvo vis dėlto Vokietijoje pareikšta nelabai palanki nuomonė apie akcijų išleidimą. Todėl reikia galvoti vis dėlto, iš kur gauti nuo savų išteklių. Turėdami tokias nuolatinės išlaidas, mes turime ieškoti ir papildomų šaltinių ypatingams, prioritetiniams projektams. Tačiau kaip ten bebūtų, energetika, transportas. In denen ich für innovative Instrumente ICT projektai taip pat yra, tai yra tie dalykai, kur reikia apibendrinti nuosavas lėšas, bet ir pritraukti privačius šaltinius draudimo e, įmonių lėšas, tačiau tie projektai neturėtų tapti brangesni, jie neturėtų pareikalauti aukštesnių procentų palūkanų, negu yra įprasta. Kitas dalykas, ką finansuoti iš privančių, kas iš valstybės fondų. Aišku, kad tinklų savininkai taip pat turi investuoti, o vartotojai turėtų būti taip pat įtraukti į finansavimo procesus vartotojas moka vis tiek už uh, uh, elektrą, arba mokesčių pavydalu. Bet koks mokesčių mokėtojas, jisai moka mokesčių ir visada naudojasi elektros energiją. Kitaip nebūt, negali būti. Žinoma, yra įvairios patrauklios e, elektros linijos iš Bari į Milaną, pavyzdžiui, nuo Reino iki Lyono. Tačiau yra ir tokių e, e, elektros tinklų, kurie verslo požiūriu nėra tokie, tokios, tinklų, tokie mm, patrauklus. Ir galbūt jų tiesimas gali būti ir netgi nuostolingas. Todėl mes turime pagalvoti apie solidarumą visų ES piliečių e, naudai. Todėl čia reikėtų pagalvoti apie bendro finansavimo programą, programas 800 milijonų eurų per metus reikėtų ko gero skirti jungčių e, nutiesimui ir per 5 iki 10 metų reikėtų įgyvendinti visus svarbiausius integracijai reikalingus tinklus, kadangi reikia integruoti visas dalinas, dalinės rinkas iki 20 metų. Po penkerių metų mes turime pasakyti, kad ne viena valstybė yra u anapus ES energijos ir dujų tiekimo rinkos. Todėl reikia galvoti apie realius projektus, ne apie koks nors perspektyvinius projektus ir tų lėšų poreikis yra labai aiškus. Ir čia galima labai konkrečiai planuoti. Dėl e, pajamų už prekybą taršos leidimais. Labai svarbu galvoti apie pajamas ir iš e, mokesčių už bankinės operacijas. Mes turime ieškoti europinio masto sprendimus ir siekti energetinio veiksmingumo. Mes nenorime pateikti ketvirtojo vidaus rinkos paketo, norime užbaigti antrąjį ir e, po to trečiąjį tarintis valstybėmis narėmis, e, įspėjant dėl galimo sutarties pažeidimo. Mes iš tikrųjų tikimės, kad reikia e, užsitikrinti pakankamus, e, pakankamas lėšas ir padengti kaštus svarbu, kad būtų užtikrinta stabili e, energijos kaina. Kitas dalykas, jeigu kaina didės už dujas arba už elektrą, tai taip galima tiesiog ir reguliuoti ir e, miestų arba regionų apgyvendinimo politiką. Mes turime visiškai siekti padengti tuos kaštus, kurie iškilo įgyvendant projektus. Energetinis veiksmingumas. Reikia labai aiškių tikslų. Kovo antrąją mes pateiksime savo pasiūlymą, o po to galbūt gegužės mėnesį galėsime dar kartą susitikti ir pratesti diskusiją. Svarbiausioms investicijoms į jau esamus pastatus reikėtų numatyti regionės ir struktūrinės programas arba sustiprinti jų įgyvendinimą. Kitais, kitais metais galbūt reikėtų tiesti mažiau aplinkinių kelių, bet sutelkti dėmesį į e, pastatų sanavimą turint omenyje Europos bendros struktūros gerinimą. Kita pirmadienį mes paskelbsime savo pasiūlymą, o jeigu jūs jau žinote apie jo esmę, tai džiaugiuosi, kad jūs sugebėjote prieiti prie tos informacijos anksčiau. Kita pirmadienį aš įgyvendinsiu tik tai vieną parlamento įgaliojimą. Antra, mes nurodysime įvairias finansavimo galimybes, finansavimo struktūrą. O po to aš jau grįšiu į jūsų komitetą ir dar kartą pasitarsiu su jumis. Be to yra priimtas planas iki 2020 ir 30 metų dėl vėjo jėgainių Danijoje, Niderlanduose, Vokietijoje, Prancūzijoje ir ne karalystėje. Tačiau klausimas, kas investuos ir kas finansuos šiuos projektus. Neatsakę į šį klausimą nieko nepasieksime. Ir aptardami šią temą mes turėsime galvoti apie skatimo struktūras Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje, tačiau neišvengsime koordinavimo. Be jo neiš, neapsėsime. Todėl aš manau, kad Europos parlamento atstovai turėtų būti patys geriausi europiečiai, būti pasirengę bendradarbiauti, dėrėtis ir neginti tik nacionalinių interesų. Jeigu mes iš tikrųjų sulauksime demokratinės vyriausybės Tunise, arba Magrebo valstybėse, Marokė, Tunise, Egipte, Mauritanijoje, tai galima galvoti apie energetinę partnerystę su šiomis valstybėmis. Tai energetiniai klausimai turėtų būti siejami su Šiaurės Afrikos valstybėmis ir tada galėsime apsispręsti, turėsime apsispręsti, ar mes turėsime parengę Europos perdavimo tinklus ir tiesti juos toliau. Todėl mes turėtume tiesiog atsisakyti nacionalinių sienų ir tada galvoti apie energetiką, kurią būtų galima tiesiog finansiškai e, e, finansuoti. Taigi aš esu pasirengęs ir toliau diskutuoti su jumis. Okay. Gerbiamas komisijos nary, dėkoju Jums iš, už išsamius atsakymus. O taip pat noriu padėkoti ir už tai, kad dar iki vykstant Europos vadovų taryba energetikos klausimais atvykote su mumis pasikalbėti apie tai. Tai yra naujovė, kad komisijos narys atvyksta pas mūsų posėdį, nori išsiaiškinti, kaip mes mastome, koks mūsų požiūris į aptariamus klausimus. Taigi už tai dėkoju ir e, ko geriausios kloties darybose. Ačiū. Damen und Herren, wir haben jetzt noch eine Menge von Tagesordnungspunkten, die wir in einer sehr begrenzten Zeit Ponas ir ponai, dar turime kelis darbo tvarkės klausimus, turime paskubėti dirbti ir dabar devintasis darbo tvarkės klausimas bus nagrinėjamas. Hmm, tai turistų lankomiausia vieta pasaulyje Europa, nauja Europos turizmo politika. Prašau visus kuo greičiau palikti salę. Kas toliau nebedalyvaus posėdėje? Pranešėjas, nuomonės referentas regis yra ponas Asimarkakis. Pirmiausia, prašau visų, kas neliekate salėje, kuo greičiau iš jos išeiti. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, it's possible to go outside and Ponios ir ponai, kuo greičiau bėgite iš salės, kad su norinčiais galėtume tęsti darbą. Nes visiškai neturime laiko. Kas nori išeiti, išeikite, bet nekalbėkite įdami. Thanks. George, Jawohl, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, es wird sehr rasch. Ponas Atsimarkakis, dėkoju ponė pirmininkė. Aš labai labai trumpai. Kalba eina apie tai, ar norime, kad Europa taptų turistų traukos centru. Dėkoju už pirminį apsikeitimą nuomonėmis, kuris įvyko šiame komitete gruodžio pradžioje. Dėkoju kolegoms už pateiktas pastabas, pasiūlymus, beveik į visus galėjau atsižvelgti. Ir akcentuoju savo nuomonėje tik keletą svarbiausių dalykų. Mes siekiame turizmą vertinti kaip papildomą mums rūpimą sritį reikia dabar pagalvoti apie tai, kaip komisijos narys Tajani galėtų e, Europą paversti turizmo traukos centrų numeris vienas. Turime jį paremti šiame darbe. Reikia be abejo kvalifikuoto personalo turizmo srityje dirbančio. Turime mokėti pritraukti turistus iš Europos, o taip pat iš už Europos ribų. Standartai turizmo srityje keičiasi vis aktualesni, aktualesnis tampa abipusis sertifikatų, kvalifikacijos pripažinimas, kvalifikacijos kėlimas tolesnis. Taip pat jau ir privačių programų mainų yra nemažai įkurta tarp turizmo įmonių, turizmo atstovų, kuomet keliauji labai dažnai susipažįsti su daugybė praktika, praktikantų iš įvairiausių Europos šalių Tai yra privačios iniciatyvos, kurias e, turėtų remti Europos Sąjunga. Kalbant apie sustiprintą bendradarbiavimą ir turizmo plėtrą, reikia būtinai galvoti apie bendrą rinkodaros strategiją. Turime gerinti savo įvaizdį trečiosiose šalyse, savo tinklapius pristatomuosius. Žinome, kad iš Kinijos, pavyzdžiui, pastaruoju metu vis didesnės lankytojų grupės atvyksta į Europą. Ir tai leidžia manyti, jog reikia mums e, šioje srityje vieningo įvaizdžio strategijos. Europos e, turizmo komisiją reikėtų galbūt dar labiau mm, išnaudoti jos turimą potencialą, siekiant stiprinti ryšius O taip pat na, akcentuočiau ir sveikatos paslaugų teikimą, sveikatingumo paslaugų teikimą. Esame mėgiami už šias paslaugas, tačiau dar turime galimybių plėtoti savo infrastruktūrą, gerinti kokybę. Sveikatingumo turizmas yra labai plati savoka, tai yra labai svarbus e, pajamų šaltinis daugeliu įmonių. Mes čia kalbame apie tiek pačias e, sveikatingumo paslaugas, tiek netgi sveikatos priežiūros paslaugas. Dėl to reikia užtikrinti sertifikuotus standartus, pavyzdžiui, įvedus vadinamąją mėlynojo kryžiaus sistemą. Ir labai svarbu užtikrinti, kad tos valstybės narės, kurios iki šiol ėmėsi iniciatyvų, jas ir toliau taikytų ir kad prie jų prisijungtų kuo daugiau valstybių narių. Bet norime, kad e, viskas vyktų vieningai. Tiesa, reikėtų perspėti dėl to, kad nereikėtų tiesiog aklai teikti e, dotacijų turizmui, reikia išsaugoti dar sveiką konkurenciją šios rytyje, tai taip pat svarbu. Turizmo srityje yra svarbus ir lankstus darbo laikas, taigi tą režimą turime užtikrinti, negalime riboti įmonių, nes turizmo sritis labai jautri tokiems dalykams, taigi turime atsižvelgti į ypatingus turizmo įmonių poreikius. Ir paskutinis dalykas, reikėtų didinti turistų, keliautojų saugumą kelionės metu, nes tai tuo pačiu didina ir kelionės tikslo patrauklumą, turime įvesti vienodas, vienodus saugos standartus, vienodas eismo tais, taisyklės, kol kas skirtumų dar egzistuoja ir yra potencialo tobulėti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Ponas Mecaros norėto, norėjo pasisakyti. Magam így haszimarka kiszúrat ebben a munkájában és ebben a jelentésben, amit egy fontosnak tartok, hiszen az idegen... Norėčiau pritarti kolegai Katsumaka, kur turizmas gali sukurti papildomų darbo vietų ir padėti modernizuoti ekonomiką. Todėl reikia imtis priemonių skatinti turizmą. 2008 metais 370 milijonų turistų atvyko į Europą, todėl galima teikti, kad Europa yra vienas iš svarbiausių traukos centrų pasaulyje. Apie 8 milijonai mažų įmonių dirba turizmo srityje ir pagamina labai didelę dalį bendro vidaus produkto. Taigi šitą potencialą reikia išnaudoti ir rasti galimybę pateikti platesnio pobūdžio pasiūlas visoje Europoje. Pavyzdžiui, sveikatingumo turizmas yra labai svarbi sritis, kadangi yra daugybė. Be kell tudnunk mutatni különböző vidékeink gasztronómiáját is, amely szint... Yra gydyklų, gydyklų, gastronomijos įstaigų, kurios yra uh, tiesiog patrauklios ir gali pritraukti naujų svečių. Taigi mes turime ieškoti galimybių e, suinteresuoti potencialius klientus, reikia galvoti apie tokias e, kompleksinės keliones, derinant e, įvairius interesus, poilsį ir taip pat sveikatingumą ir turizmą. Reikia tiesiog tinkamai reaguoti į poreikius. Danke mich, Kollege Franco als nächster. Oui, merci, monsieur le président. Ponas Franko, gerbiamas pirmininkė kaip šešėlinis pranešėjas APP frakcijoje, norėčiau padėkoti kolegai už e, pranešimą, tai yra puikus pagrindas, už, už nuomonės projektą, tai yra puikus pagrindas mūsų darbui. Turizmas m, leidžia sukurti nemažai darbo vietų ir mūsų valstybės turės prisitaikyti prie naujų e, turistų srautų iš besivystančių šalių, e, kuriuose ekonomika labai sparčiai žengia į priekį. Informatikos ir interneto platesnis naudojimas, e, pagarba aplinkai kelia naujus reikalavimus, prie kurių turizmo sritis turėtų prisitaikyti. Mes turime gerbti gamtą E, atskleisti nacionalinę kultūrą. Turime e, skatinti e, kaimo turizmo, kultūrinio turizmo arba sveikatos turizmo plėtrą. Tos įvairios šio laikinio turizmo formos turėtų būti skatinamos, kad turizmas atsižvelgtų į mūsų kultūros įvairovę mūsų, ir gerbtų mūsų aplinką. Grįždamas prie kolegos pateiktos nuomonės, norėčiau performuluoti kai kurios pasiūlymus. Tai yra, kad būtų sukurta Europos ir viduržėmė jūros turizmo observatorija, kuris stebėtų, kaip vystosi šis sektorius, kad būtų keičiamasi gerąją praktiką, turint galvoje naujų formų ir atsakingą turizmą kalbant apie konkurencingumo ir inovacijų, inovacijų programas, reikia turizmui skirti dar didesnį dėmesį, akcentuojat naujasias technologijas, kurios leidžia taupyti energetikos išteklius ir gerbti, gerbti aplinką. E, turi būti laikomasi tvaraus turizmo e, tose geografinėse e, vietose, kur turistų skaičius yra labai didelis. Reiktų taip pat e, skatinti turizmą ne sezono metu, kurti taip vadinamus turizmo e, brandolius ar klasterius, gerinti e, turisto, turizmo specialistų rengimą, interneto naudojimą. Taip pat mm, kurti turizmo viduržėmio, Europos viduržėmio universitetą. Visos šies, šios priemonės leistų prisidėti prie turizmo pramonės konkurencingumo augimo Europoje. Taip pat manyčiau, kad reiktų skatinti ir verslo turizmą bei kongresus, nes šis rytis yra taip pat labai svarbi turizmo rytis Europoje. Taip pat m, mm, siūlau e, užjūrio teritorijas e, irgi paversti turizmo vietomis. Dėkui. Ponia, Mrs, ponia Riera Madurel. Dėkui, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti nuomonės referentui. Ir norėčiau padėkoti už tai, kad atsižvelgė į tuos dalykus, kuriuos pateikė mūsų frakcija ir buvo, kurie buvo įtraukti į parengtą nuomonę. Norėčiau pakalbėti apie keletą konkrečių dalykų. Pirmoji. Pirmojoje dalyje e, kalbama apie Europos turizmo pramonės konkurencingumą. Aš manyčiau, kad konkurencingumą taip pat turime sieti su mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimu. Konkurencingumas nėra tik kainų mažinimas, turime dėkti inovacijas. Deja, inovacijos nuomonės projekte nėra paminėtos. Mūsų komitetas turi mm, pasakyti, e, patikti savo nuomonėje tai, kad turime skatinti turizmo mokslo vystimasi. Nes turizmo sektorius Europai sukuria nemažą dalį BVP. Taigi turime skirti pakankamą dėmesį inovacijoms. Taip pat neminima, kaip svarbu e, plėsti informacinę visuomenę ir turizmo srityje. Turizmas neturi būti, e, turizmas taip pat turi mm, pasiūlyti vartotojams ir naujų produktų. Antrojoje dalyje, antrajame punkte kalbame apie tvarumą ir aš manau, kad čia vėl labai svarbu, uh, E, nepamiršti technologijų plėtros, nes e, inovacijos leis sustiprinti turizmo sektoriui savo pozicijas, e, mažinant CO2 išmetimus ir siekiant didesnio energetikos efektyvumo. Taip pat reiktų pabrėžti turizmo sektoriaus vaidmenį, kai m, mm, kuriama pramonės politika. Reikia paminėti, kad turizmas m, mm, turi ir tam tikrų mm, charakteringų bruožų, pavyzdžiui, e, yra sezoninis turizmas. Taip pat turime neužmiršti m, e, personalo mokymo ir rengimo klausimų. Norėčiau, kad nuomonės projekte tam būtų skirtas didesnis dėmesys. Mes pritarėme pranešėjo nuomoniai e, dėl smulkaus ir vidutinio verslo vaidmens turizmo sektoriuje. Pritarčiau prieš mane kalbėjusiam kolegai Ir taip pat manyčiau, kad konkurencingumo ir inovacijų plane atskirą vietą reikia paskirti e, turizmo sektoriui. Mes pateiksime pakeitimus, kurie atspindės tuos dalykus, e, kuriuos aš tik išdėščiau ir tikiuosi, kad tiem pakeitimam ponas pranešėjas pritars. Ponas Odi. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau dar pasiūlyti, kad mes didesnį dėmesį skirtume mm, spa turizmui ir spa centrams, kurie dažnai yra miestuose, kurie garsėja savo architektūros paminklais. Ir siūlyčiau, kad galėtume sukurti Europos spa tinklą, mm, kuris leistų prisidėti prie e, tokio sveikatos turizmo ir galėtume į savo gydomojo vandens šaltinius pritraukti ir amerikiečius, ir kiniečius, ir kitų valstybių, kitų šalių atstovus, tą minėjo ir Vengrija. Kodėl mums nesorganizavus pasaulinės reklaminės kampanijos apie Europos e, patrauklumą turizmo prasme, kad Europa iš tiesų taptų turistų traukos centru. Dar kartą žodis pranešėjui ponui Hatsimarkakis. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju už pasisakymus visiems. Sulaukime dar vis naujesnių pasiūlymų, bet žiūrėsiu, ką galima padaryti. Dėl vietos tokos nebūtinai gal į visus galės atsižvelgti. Ačiū. Primenu, kad e, vasario 3 dienos 12 valanda yra galutinis terminas teikti pakeitimus. Ko gero, kokių porą šimtų ponas Hatsimarkakis sulauks, kaip supratau ir galės žiūrėti, ką su jais daryti. Dabar periname prie septinto klausimo. Es finansavimo skirto brandolinių jėgainių eksploatavimo nutraukimui naujose valstybėse narėse efektyvumas ir rezultatyvumas. Ponas Balčytis yra nuomonės referentas ir iš karto suteiksiu jam žodį. Aš pirmininkė, manau, kad daugelis mūsų kolegų yra gana gerai susipažydė su ta problema, kuri egzistavo šį keletą metų, todėl kad e, elektrinių, atominių elektrinių uždarimas yra grinai politinis ir visiškai žymiai mažiau yra ekonominis klausimas, nors aišku, tai labai turi didelį įtaką į tų, tų šalių ekonomiką. Kaip žinia, trys valstybės - Lietuva, Slovakija ir Bulgarija pagal stojimo sutartį turėjo įsipareigojimus uždaryti savo brandolinius reaktorius kurie buvo pasenę ir netitiko ES saugos reikalavimų. Kadangi šie reaktoriai buvo paveldėti ir buvo priimtas politinis susitarimas ir sprendimas juos uždaryti, todėl natūralu, kad šios valstybės nesukaupė lėšų reikalingų eksploatavimo nutraukimui. Tačiau ES tuo metu priimdamas sprendimus pripažino, kad šių reaktorių uždarimas valstybėm narėm sukels didelių ekonominių ir finansinių sunkumų, todėl parama uždarimo pasirašymui buvo skirta jau nuo 1999 metų ir tęsis iki šiol. Galbūt ji turės būti tęsiama ir po 2013 metų, kadangi nėra nustatyta paramos viršutinio dydžio, o kai kurių projektų įgyvendinimas, kaip jau šiandieną rodo praktika, labai labai vėluoja. Iki 2013 metų iš viso iš ES e, biudžeto yra numatyta per 2,8 milijardus eurų. E, yra ir kitų skaičių, bet aš manau, kad e, iš tikrųjų tai nėra šiandieną svarbu energetikos komitetui. Galbūt yra labiau svarbu, kad e, vis dėlto šiuo metu yra atliekamas Europos auditorumų patikrinimas, kaip šitos lėšos buvo panaudotos. Kadangi paskutinėje finalinėje stadijoje išaiškėjo įvairios informacijos, kad kai kurios valstybės narės galimai galbūt skirtas lėšas naudoja ne pagal, ne pagal paskirtį ir galbūt e, jos naudojo e, neskaidriai. Šitą audito rūmų e, atliekamo patikrinimo medžiaga turėtų būti pristatyta šių metų rudenį. Manau, kad ji bus labai įdomi ir aš esu įstikinęs, kad mes galėsime ir toliau diskutuoti elektrinių, atominio elektrinių uždarimo klausimų. Mano e, pagrindinės idėjos, kurios yra pateiktos jum, komisijo, komiteto nariam, kad pirmiausia, kad teršėjas moka, iš tikrųjų tai, tai yra natūralu, kad visos elektrinės, kurios šiandieną veikia, jau turi e, tam tikrą pelninginių lėšų sumą atidėti būsimų savo veiklos nutraukimo kaštų padengimui. Tai yra natūralu. Taip pat pažymim, kad e, turi būti užtikrintos uždarimų metu visos saugios sąlygos ir taip pat ragino komisiją ieškoti būdų, kaip esant šitai nenumatytai galimybei, neturinčiam, manau, kad ir pasaulyje, taip pat ir Europoje atitinkamos patirties ir praktikos, vis dėlto šitų trijų valstybių uždarimas turėtų būti e, davestas iki teisingos baigties ir kad atlikos ir su uždarimu susijusių saugumo klausimai, jie būtų išspręsti tinkamai. Tai galbūt tokias pagrindinės mano mintis ir lauksiu pasiūlymų. Danke mich, Kollege Urecek. Als nächster das Wort. Kollege Urecek. Благодаря, господин председател. Дякую, пане пирменнике kolegos. Norėčiau padėkoti pranešėjui už labai gerai parengtą nuomonę, tačiau norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokius dalykus. Pirmiausia, netiesa, kad visi blokai buvo uždaryti, reaktoriai buvo uždaryti kadangi dėl ekonominių priežasčių ne visi e, Kozludui blokai buvo pritaikyti prie modernių technologijų. Tarptautiniai ekspertai patvirtino, kad vis dėlto šitie reaktoriai buvo atnaujinti sumoderninti, tačiau ta diskusija yra visiškai kitokio pobūdžio. Aš vis dėlto norėčiau, kad parlamentas vadovautųsi tikrais faktais, tikrai informacija. Be to, visos trys minėtos valstybės įvykdė savo įsipareigojimą anksti arba laiku uždaryti uh, reaktorius, tačiau jos turėjo pasiruošti ir techniškai tam žingsniui. Todėl natūralu, kad tos valstybės reikalauja solidarumo ir finansinės paramos iš ES, kuri yra būtina siekiant uždaryti šitas e, elektrinės. Todėl natūralu, kad reikia kalbėti apie finansavimą, ypač šito proceso pradžioje buvo susitarta dėl energetikos paketo įgyvendinimo ir mes turime pasakyti, kad šitos priemonės yra labai svarbios, yra reikalingos. Todėl logiška, prašyti e, išplėsti finansavimą būtent tiems uždarimo darbams užbaigti. Mes daug kalbame apie Europos finansų sistemos veiksmingumą. Tačiau šiuo metu projektų finansavimas minėtose valstybėse e, yra nekoordinuojamas. Nekoordinuojami atskiri projektai, atskiros programos. Mes nematome jokio susidomėjimo e, koordinuoti bent iš dalies veiksmus. Todėl praktikoje tos e, problemos, su kuriomis susidurėme E, saugant radioaktyves atlikas yra visiškai skirtingas, visiškai skirtingai vertinamos tos atlikos, nėra e, nustatyti konkretūs tikslai dėl tvarios ir dėl prieinamos technologijos ir tiesiog nėra jokio derinimo. Ir kita Taip pat reikėtų pasakyti, kad ta finansinė e, parama yra teikiami, teikiama tarptautiniame kontekste. Ir iš esmės Europos investicijų bankas teikia tas lėšas, o Europos centrinis bankas taip pat prisideda, tačiau tai niekaip nedėra su viešųjų pirkimų nuostatomis, kurios yra svarbiausias valstybėje narėje, kadangi Europos atstatymo ir rekonstrukcijos bankas susiduria su problemomis, kadangi neišmano tikrosios padėties valstybėje regul... Todėl labai svarbu optimizuoti visus procesus valstybėse, užtikrinant didesnį veiksmingumą ir lėšų panaudojimo skaidrumą. Mes turime tobulinti šią nuomonę ir manau, kad aš galėsiu pateikti atitinkamų pasiūlymų. Köszönöm, elnök úr. <clears throat> 2004-ben a Litván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 kompensuotos išlaidos uždarimo išlaidos. Šitie uždarimo darbai turi užbaigti kuo greičiau, kad ta žala būtų kuo mažesnė, todėl reikia ieškoti finansinių šaltinių ir kad būtų užtikrintas atitinkamas molygio e, saugumas. Labai svarbu, žinoma, užtikrinti finansinių išteklių skaidrumą ir numatyti papildomas lėšas ir taip pat atsižvelgti į vienodas konkurencinės sąlygas. Kitas dalykas šitų elektrinių uždarimas turi tiesioginio poveikio apsirūpinimui energetikos ištekliai šiuose valstybėse, todėl reikia pagalvoti apie alternatyvius šaltinius, o siekiant e, įgalinti jų paiešką reikia galutinai uždaryti šias elektrinės. Todėl reikia atsižvelgti ir atitinkamas valstybės strategijai ieškant alternatyvių energetikos šaltinių. Labai svarbu modernizuoti esančias elektrinės. Kalbama apie 400 milijardų eurų investicinio lėšų poreikio Europoje, statant naujas elektros jėgainės reikia atnaujinti ne tik tai egzistuojančias elektrinės, bet ir statyti naujas. Tik taip mes užtikrinsime energetinį saugumą, o viena atskira valstybė negali užtikrinti, kad nebūtų jokių tiekimo sutrikimų. Tačiau tie sutrikimai arba tiekimo sumažėjimas turi būti sumažintas iki minimumų. E, atominė energetika yra vienintelis kelias gaminti e, švarę elektros energiją ir būtent į tai reikia atsižvelgti. Ponas Balčytis pateikė labai naudingą ataskaitą. Dėkuoju už tai. Yes, uh, you, Chair. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti uh, šį pranešimą ir iš tiesų reiktų giliau panagrinėti, kaip vyksta atominio elektrinių uždarimo projektų finansavimas. Jie jau vyksta daug metų, bet audito rezultatų mes kaip ir nematome. Aš suprantu, kad tai sudėtingas ir lėtas procesas, kuris gali užtrukti dešimtmečius, bet tai kartu yra ir tam tikras verslas. Ir ITRE komiteto nuomonėje mes manom, turėtume pasiūsti stiprų signalą komisijai ir tarybai. Pirmiausia, kad skirtos lėšos nebuvo skirtos visiems, visiems ekonominiams padariniams kompensuoti. Bet daugiausia, didžiausia jų dalis buvo skirta uh, ekonominiams projektams uždarant atominės elektrinės. Reiktų pas, pasižiūrėti, koks tų lėšų kiekis teko tokiems ekonominiams projektams. E, tokiems, atsiprašau, energetiniams projektams. nebuvo aiškus nei finansavimo, nei lėšų šaltiniai ir visiškai nebuvo aišku, kokios lėšos bus reikalingos po 2013 metų. Taigi reiktų pasakyti, kad pagrindinis šių trijų e, atominio elektrinių uždarimo tikslas yra užtikrinti saugumą. Ir būtent tai turėtų tapti prioritetu. Kolega Marinescu. Kolega Marinescu. Dėkui, ponė pirmininkė. Sprendimas skirti lėšas atominių elektrinių uždarimui buvo labai teisingas, tačiau nebuvo numatytos jokios ribos, nei laiko, nei lėšų ribos. Taigi niekas nežino, kada tas uždarimas baigsis ir kiek jisai kainuos. Kaip sakė kolega Uručev, e, didelė lėšų dalis buvo panaudota energetiniam projektam, kurie patenka į tinkamų kompensuoti išlaidų skirsnį. Reiktų pasižiūrėti, ar tie energetiniai projektai padengia tuos nuostolius, kurie atsirado dėl atominio elektrinių uždarimo. Jei reikia tolesnių investicijų į energetikos projektus, tada reikia e, sukurti koordinavimo grupę, kuri skaičiuotų kaštus ir reiktų konkretaus plano, kuriame būtų aišku, kada tas uždarimas iki galo baigsis, kiek tai kainuos ir kiek prie to uždarimo prisideda Europos Sąjunga. Ponas Odi, kalbėsiu trumpai, tai iš tiesų yra e, labai brangus projektai, buvo minėti 2 milijardai, daugiau kaip 2 milijardai. Ar kai kalbame apie viešuosius pirkimus ar viešųjų pirkimų įstatymuose galėtume įrašyti tokias nuostatas, atitinkamas nuostatas, kai vyksta viešieji pirkimai m, mm, dėl to, kad Europos Sąjungai tai yra būtina, kad tai yra ypatingo poreikio e, viešieji pirkimai, kad prioritetas būtų atiduotas e, mūsų vietos ES firmoms, o ne trečiųjų šalių firmoms. Tikoju, kolega Balčytis, dar kartą. Gerimas pirmininkė, e, ačiū labai gerimim kolegos už įsakytas pastabas. Ir natūralu, kad ir aš pats turbūt šito klausimu kalbėdamas taip pat būčiau turėjęs tam tikrų pastabų, todėl kad e, įtilpti į 200 ženklų, patingiant nuomonę ir į, į, apibrėžti visą problematiką yra gana sudėtinga. Ir tikrai turiu pripažinti, kad yra labai gerų tokių pasiūlymų, kur eina kalba apie atlikų saugomą, kad nėra šiandieną dar įspręsta, kad dėl viršyjų įpirkimo problemos, kur paminėjo du kolegos ir gerbimas Saudy. Aš taip pat puikiai prisimenu visą tą e, diskusiją, kuri vyko dėl šito elektrinių uždarimo. Iš tikrųjų tai buvo politinis sprendimas, o, o dėl jo tikrai būtų galima dar ilgai kalbėti. Tačiau šiandieną yra aišku viena, kad mes šitą procesą turime užbaigti, kaip galima skaidriau. Ir tikrai pritariu minčiai, kad e, tos elektrinės turi būti, jų uždarimas, kam ir buvo numatyta, turi būti e, numatytas ir taip pat ir finansavimas. Nebereikalų paminėjau aš audito medžiagą, kuri bus pateikta šį rudenį. Ir aš manau, kad tikrai ir gerbiamų Marineskų pasiūlymą bus galima nagrinėti, kurti ar nekurti grupę Bet šitas klausimas jisai ateityje taps aktualus kitų elektrinių, kurių pasibaigs laikas taip pat uždarimui ir tam tikrų principų nustatymui. Todėl, manau, dar yra kitas klausimas, kur mes galėsime labai aiškiai pradėti suvokti vis dėlto, kiek kainuoja atominės elektrinės e, gamyba. Mes dabar visur kalbam apie tai, kad tai yra pati pigiausia ir švariausia. Tačiau, kada mes sudėsime visus uždarimo kaštus, kada mes sudėsime E, atlikų saugojimo dešimtmečius, kurie yra reikalingi e, tų elektrinių po uždarimo administravimo išlaidas ir taip toliau. Gali pasirodyti visai kitokie skaičiavimai, kad alternatyvi energetika gali būti netokia jau brangi, kaip šiandieną mes visi įsivaizduojam. Todėl aš manau, kad šitas, e, šita nuomonė iš tikrųjų yra tobulinta. Aš tikrai su malonumu lauksiu savo kolegų pasiūlymų ir tikiuosi, kad mes kartu bendrom jėgom tikrai padarysime E, teisingą dokumentą, kuris ateityje taps tam tikrų principų, nustatant ir kitų panašių objektų uždarimo e, procesą. Dėkoju. Jeigu daugiau norančių pasisakyti nėra ir komisijos atstovai taip pat neketina kalbėti, tada galime tik priminti visiems e, galutinį terminą pakeitimams teikti vasario 3 dienos vidurdienis. O dabar aštuntas darbo tvarkės klausimas. Galilėjo programos pagrindų sukurtos pasaulinės navigacijos palidovų sistemos paslaugos valstybėms institucijoms prieigos tvarka. Diskutuosime tuo klausimu šiandien. Pirmiausia, suteiku, suteikiu žodį pranešėjų ponui Glantė. Tikiuosi, kad nekalbėsiu aš pats vienintelis, tikiuosi, kad bus reakcijų dar. Kolegos e, esantys salėje, matau, yra tie, kurie domisi šiuo klausimu, tai ilgai galiu nekalbėti. Mes kalbame apie vieną iš penkių paslaugų rūšių, kurios bus teikiamos per Galilėjo sistemą. Tikimės, kad anksčiau ar vėliau pagaliau bus įgyvendintos tos paslaugos, e, viešoji paslauga, komercinė paslauga, paieškos paslauga, apsaugos paslauga ir tai, apie ką konkrečiai kalbame, tai yra paslauga viešajam sektoriui. Mm, galima pasinaudoti e, šią technologiją, pavyzdžiui, policijos e, darbe, kitose srityse. Tikimasi, kad sistema veiks labai stabiliai Net jeigu ir Galilėjo sistemą reikėtų dėl saugumo sumetimų e, atjungti, vis tiek sakoma, jog veikimo patikimumas bus geras, bus užtikrintas. Be abejo, reikia stebėti šios sistemos veikimą dėl saugumo um, sumetimų. Ir dabar valstybėms narėms adresuojamas e, pasiūlymas kuris yra gana techniško pobūdžio. Čia kalbama apie prieigos detalės. Valstybės narės turi įvardyti konkrečias įstaigas atsakingas už e, pavajimtuvų um, e, naudojimą ir prieigą prie jų. Trečiosios šalis ir tarptautinės organizacijos taip pat gali prašyti naudotis PVI paslaugomis, jeigu sudaro atitinkamus susitarimus Taip pat pasiūlyme yra kalbama apie PVI imtuvų saugumą, gamybą, taip pat eksporto klausimus. Mano pranešimas numato aiškiai skirti dalyvį šios programos, pavyzdžiui, komisija, valstybės narės ir kiti ir naudotojus, kaip kad pavyzdžiui policijos struktūros. Slapti dokumentai turėtų būti traktuojami lygiai taip pat kaip ir dabar galiojančioje Galilėjo, galiojančiame Galilėjo reglamente tiesiog. Perimtos yra tos nuostatos, siekiant užtikrinti sistemos saugumą, esame numatę kelis etapus. Nacionalinės įstaigos turi laikytis minimalių nacionalinių standartų. Jeigu jos to nedaro, tuomet komisija gali įsikišti, imtis veiksmų ir reikalauti laikytis saugumo standartų. Jeigu tai nepadeda, tuomet e, paskutinis žingsnis yra kreipimasis į e, Europos erdvės, e, kosminės erdvės agentūrą, kur jau imasi priemonių. Dėl PVI imtuvų gamybos reikėtų patikrinti, ar neįmanoma būtų to perkelti į trečiasią šalis, pavyzdžiui, JAV, žinome, uh, E, kokia JAV nuostata e, dėl šios programos, ne, ne iš karto buvo entuziastingai nusiteikusi dėl labai suprantamų ir žinomų mums priežasčių, bet komisija galbūt galėtų ištirti galimybės mm, bendradarbiauti su JAV šioje srityje. Galbūt galima skliuseliuose paminėti, kad e, pasiekus tą su Kinija taip pat būtų labai naudingas žingsnis padarytas. PV, PVI įstaigos turėtų būti privaloma tvarka įsteigiamos valstybėse narėse, kurios nori gaminti PVI imtuvus. Sprendimus svarbiausius priimtų ministrų taryba. Komisijos pasiūlymas kol kas dar paremtas jau pasenusią viešosio, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės idėją. Tai tiek dėl paties pranešimo esmės. Regis iki vasario 3 ar 4 dienos galima pateikti pakeitimus. Kiek žinau, AFET komitetas taip pat gal teiks savo pasiūlymus, kuriuos reikės labai kritiškai įvertinti. Bet e, su nekantrumu laukiu įvairaus pobūdžio pasiūlymų. Kolega Fanisteroj. Eh, Dėkui, ponė pirmininkė. Žinau, kad pono Glantė pranešimas yra labai techninio pobūdžio, bet manyčiau, kad galime dar šitą pasiūlyti, ką būtų galima patobulinti. Pirmiausia, turiu galvoje finansavimo dalykus nebejojame, kad nei funkcionalumo prasme, nei PVI sistemos prasme reikia tęsti šį darbą, nes ši sistema suteiks daugiau galimybių negu paprasta e, GPS sistema, satelitinės stebėsenos sistema manau, kad ji bus labai naudinga. Matau iš pakeitimų, kad e, siekiama rasti pusiausvyrą. E, tai yra įmonės, kurios planuoja dirbti šioje srityje ir yra pasirengę prisidėti prie finansavimo ir yra tokių, kurie tik nori naudotis, neduodami nei cento. Aš pritarčiau pakeitimams, bet mums reikia aiškiai atskirti, ką darys valstybės narės ir ką darys Europos Sąjunga. Tai labai techninis pranešimas, bet jei nesugebėsime tinkamai išspręsti šių klausimų, ir jei mes nenusigrėpsime visos grėtinėlės nuo šio pieno, tai tada tiesiog Pentagonas nustums mus į šalį. Taip kad labai svarbu neužmesti šio darbo ir pilnai pritariu pranešėjo pozicijai. Pone Hall, dėkoju už atliktą darbą. Norėčiau tik paklausti, kad paaiškintumėt man vieną dalyką, ar tinkamai jį suprantu. Ar jūs sakote, kad kai turime galvoje kaštus, dalyvaujančios valstybės narės turi juos padengti ir tada jau jos pačios spres, kaip iš vartotojų susigražinti tuos išleistus pinigus. Ar aš teisingai supratau? Kolega Remekas. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau. Norėčiau prisijungti prie tų kolegų, kurie pr mano, kad pranešėjas parengė labai turiningą pranešimą. Aš galiu pritarti visam tekstui iš esmės, nors šitas klausimas yra pakankamai techninio pobūdžio bet vis dėlto yra ir kitokio pobūdžio aspektų, ne tik techninių. Labai svarbi pranešėjo mintis, kurią jis suformulavo pabaigoje. Būtent, kad dar išlieka problemų, į kurias reikia sutelkti dėmesį ir kurias verta aptarinėti ir ateityje, kadangi ateityje, kadangi tai yra visiškai naujas projektas, neturime sukaupę pakankamai patirties ir todėl reikia pakeisti tam tikras teisės nuostatas ir pagalvoti apie galimybę įtraukti ir privačius finansuotojus. Labai svarbu, kad buvo susitarta dėl agentūros, dėl jos buveinės ir dėl agentūros e, vadovybės vadovas, agentūros vadovas rytoj atvyks pas mūsų posėdį. Aš manau, kad viskas vis dėlto juda tinkama kryptimi. Aš norėčiau taip pat pritarti kolegoms, kurie palankiai vertina pono Blante darbą. Ponas Klante tiesiog siekia, kad šitas projektas būtų kuo sparčiau įgyvendinamas. Tačiau reikia turėti omenyje, kad technologijos labai greitai keičiasi ir po dviejų, trijų, met, trijų, trijų metų, kai Galilėjo jau bus, pradės veikti, pamatysime konkrečius rezultatus. Tačiau labai svarbu atsižvelgti tas mintis, kurias suformavo pranešėjas. Kalbant apie PRS, reikia pasakyti, kad viskas yra labai sudėtinga. Ekonominis potencialas yra didžiulis, bet mes turime apsispręsti, kaip finansuoti Galilėjo programą dabartinėje e, būtinėje plotmėje GPS konkurentas, tačiau konkuruoja visiškai kitoje srityje. Kitas dalykas, kaip e, toliau plėtosius konkurencija karinėje srityje, sunku prognozuoti iš anksto. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad ponas Glantė labai aiškiai dėsto mintis apie PRS ekonominę naudą. Mes neturime kalbėti vien tik apie saugumą, bet ir turėtume pamastyti apie galimybę pritraukti JAV prie Galileo programos įgyvendinimo. Aš manau, kad šios diskusijos yra labai svarbios, jos turi apreipti ir teisinius aspektus. ir ypač finansinius aspektus. Finansavimą reikia užtikrinti iš anksto ateičiai. Dėkoju pranešėjui už puikų darbą. Ja, Ar komisijos atstovai pagėdautų kalbėti? Dėkui. Labas vakaras visiems, ponios ir ponai. Gerbiami komiteto nariai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją ir taip pat padėkoti už tai, kad jis palankiai žiūri į komisijos pasiūlymą. Taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Mes norėtume, kad kuo anksčiau kiltų diskusijos tarp parlamento ir tarybos ir tikimės, kad pasiūlymui bus pritarta, jei įmanoma, šių metų birželio mėnesį. Norėčiau pasakyti, kad norėčiau pateikti šiek tiek paaiškinimų dėl pakeitimų, kurie bus svarstomi. žinome, kad pakeitimuose keliamas klausimas dėl to, ar tinkamai apibrieštas vartotojas ir dalyvis. Tai būtų mm, user ir participant. Angliški terminai. Vartotojas ir dalyvis. Taigi, norėtume, kad tame straipsnėje e, aiškiai būtų pateiktos šios apibrieštis, kad nebūtų neiškumų tame straipsnėje, kuris pateiks šias apibrieštis. Toliau, operaciniai arba tiksliau sakant, veiklos kaštai. Diegiant PVI sistemą. Komisija laikosi tos nuomonės, kad valstybės narės, valstybinės institucijos ir, pažiūrėjau, tarptautinės institucijos, kurios dalyvauja, turėtų prisimti dalį veiklos kaštų. Galbūt dalį tų kaštų galėtų padengti po to galutiniai vartotojai, jei valstybės narės to tą numatytų. Čia kalbame maždaug apie 100 tūkstančių iki 300 tūkstančių eurų kaštus per met. Tai nebūtų labai didelės sumos, kurias valstybės narės galėtų po to uh, ištraukti, išgauti iš galutinių vartotojų. Kitas klausimas - trečiųjų valstybių, trečiųjų šalių vaidmuo. Naudojant PVI sistemą ar imtuvus, mes manome, kad dabartinėme tekste pateiktas pasiūlymas e, nurodo ir galima sprendimo būdą, tai yra sutarčių, tarptautinių sutarčių su trečiosiomis valstybėmis sudarimą ir tuo būdu suteikia pakankamą veikimo laisvę. Ir taip galima atsižvelgti, sudarant tokias sutartis ir ES ir į trečiųjų šalių interesus. Bet aišku, mes esame pasirengę e, kartu su parlamentu ir su taryba e, peržiūrėti ir atskiras konstatuojamasias dalis, kad jas aiškiau suformuluotume. Mes dar atkreipiame dėmesį į, į pasiūlymą dėl procedūros, kuri labai aiškiai išdėstyta ir pakeitimų projekte. Jei PVI institucijos, pavyzdžiui, nesilaiko, PVI naudotojai nesilaiko minimalių bendrijos saugumo standartų, siūloma imtis atitinkamų priemonių ir mes manome, kad tos priemonės iš tiesų yra labai tinkamos ir iš tų pakeitimų turėtų būti perkeltos į pasiūlymo tekstą. Ir tikimės, kad po to tai bus patvirtinta. Tuo ir baigsiu. Norėčiau padėkoti uždėmesi, išgirdęs parlamentarų nuomonė dėl papildomo finansavimo šiam projektui. Tikiuosi, kad, kad mums pavyks uh, užtikrinti tą bendrą finansavimą, nes tokiam pasiūlymui mes pritarėme. Kolega Glantė dar kartą. Dėl finansavimo man buvo svarbu užtikrinti lankstumą, pavyzdžiui, dėl policijos struktūrų darbo, valstybių narių reikalas, kaip jos jį organizuoja, tai yra jų vidaus klausimas. Dėl to ir norėjome užtikrinti tą principą, kad dalyvaujančios organizacijos yra mokėtojai. Taip pat dar užbėgdamas už akių diskusijoms taryboje, norėčiau tiesiog atvirai pasakyti, kad komisija, manau, gali daryti kiek didesnį spaudimą ir su tokiamis mintimis eisime į darybas su taryba. Ačiū pranešėjų. Terminas teikti pakeitimus yra vasario 2 dienos 12 val. dienos. Galime pereiti prie kito darbo tvarkės klausimo. Devintasis. Klausimas plačia juostis ryšys Europoje. investavimas į skaitmeninių technologijų skatinamą augimą. Pone Cavela yra mūsų pranešėjai šio klausimu. Prašau, jums žodis. Dėkoju, kalbėsiu angliškai. Pirmininkė, kolegos, Aš jau jums e, išdalinau neoficialų darbo dokumentą, kuriame yra suformuoluoti visi mūsų pasiūlymai dėl Europos plačiajuoščio ryšio tinklų. Labai svarbus skaitmeninimas Europoje kadangi galime gauti 5 procentus, 4 procentus BVP pajamų, spartinant šią rinką iki 2020 metų. 500 milijardų eurų galima akumuliuoti šioje srityje. Komisija numatė konkrečius tikslus iki 2020 metų ir jie yra suformuluoti turint omenyje E, tas pasiekmes ir tą naudą, kurios galima tikėtis įvedus plačiai juosti ryšį. Tarp parlamentinėje ataskaitoje aš nurodau, kad vienas iš esminių tikslų turėtų būti pagrindiniai plačiai juoščio ryšio įdėgymo tikslai iki 2000. 13 metų ir kad pačiajuostis ryšys apriektų visų 27 valstybių teritoriją. Ir savo dokumente aš kalbėjau, kad ES turėtų imtis globalios lyderystės dėgiant infrastruktūrą iki 2013 metų beveik šimtų procentų užtikrinanti ryšį, kuris galėtų tiekti dviejų megabaitų startą per sekundę. Ir tas tikslas galėtų būti pasiektas pačiu artimiausiu metu. Todėl mes formuojame vidutinės trukmės ir ilgamlaikės trukmės tikslus. Todėl labai svarbu pažymėti, norint užtikrinti šimta procentinę prieigą prie plačiojošio ryšio, būtų klaidinga, jeigu mes nesivadovautumėme labai konkrečia, aiškia strategija dėl internetinio saugumo. Todėl aš turėjau paminėti tą aspektą šiame pranešime. Labai svarbu užtikrinti plačiajuošio ryšio prieigą kaimo vietovėse ir atokiose vietovėse. Reikia numatyti tam tikras paskatas bendrovėms, kad jos galėtų šiuose regionuose tiesti plačiai juosti ryšį, kad galėtų taikyti papildomas technologijas ir kad tose atokiose vietovėse būtų nutiestas ryšys ir kad e, tie kaštai nebūtų permesti vartotojams. Kas 100 megabatų, megabaitų e, sparta yra labai svarbus tikslas, kadangi reikia atsižvelgti ir į mobilaus, mobilių telekomunikacijų poreikį ir taip pat į palidovinių ryšio poreikį. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti konkurencigumą, sutelkiant bevėlinio be ryšio paslaugas plačiajuosčiams tiklams. 2010 metais sumos, kurios buvo išleistos dėgiant plačiajuos ryšį, buvo keturis kartus didesnės negu prieš metus ir todėl buvo numatyta pakankamai daug valstybių lėšų. Tas lėšas reikia ir toliau e, e, teikti šiai verslo šakai ir taip pat reikia skatinti investicijas iš viešojo sektoriaus finansų, taip pat pritraukti ir privataus sektoriaus lėšas. Žinoma, reikia koordinuoti vietos ir regiono e, valdžios pastangas ir žinoma e, sumažinti tą investicijų spaudimą telekomo bendrovėms. Aš reiškiu savo pritarimą idėjai, kad būtų sukurta atitinkama speciali darbo grupė e, Europos komisijai, kuri domėtųsi plačiojošio infrastruktūros klausimais. Mes visi turime susivienyti, ieškodami bendro sprendimo, kad ES taptų lyderė naujovių srityje. Investicijos į plačiajuostį e, ryšį sukurtų papildomų darbo jėgų, stiprintų vidaus rinką ir tas klausimas turėtų būti vienas iš prioritetinių įgyvendinant ES skaitmeninimo darbo tvarkę frakcijos ir atskiros grupės padėjo man renkti šį e, pranešimą. Aš taip padėkoju už pagalbą ir komisijai, kuri man padėjo renkti šitą tekstą. Toliau kolega Saudargas. Thank you, Mr. Chairman. I, I, I will do. E, dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu angliškai, gal sutaupysim laiko. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Tai labai svarbus pranešimas. Kaip ir komisijos komunikatas ir šis pranešimas yra subalansuotas mini visus, apima visus svarbius dalykus. Viskas aišku. Tikslai geri, tikslai aiškus, skaitmeninė darbo tvarkė ir taip toliau. Iš kitos pusės yra daug dalykų, apie kuriuos galima, e, e, daug dalykų, į kuriuos yra atkreiptas dėmesys Aš pritarčiau jūsų trumpalaikiams tikslams iki 2013 e, metų. Ir apskritai pritariu tiem visam, į ką atkreipėt dėmesį savo pranešime. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į keletą sričių. Norėčiau paskatinti jūs grįžti prie savo ankstesnio pranešimo, kuriame daugiau dėmesio skiriate iniciatyvoms. Manyčiau, kad tai, tas iniciatyvas reiktų išplėsti, tokias kaip elektroninė vyriausybė, elektroninė sveikata ir kitos, ir kitos iniciatyvos reiktų europinio požiūrio į jas. Ir taip pat reikia pritraukti ir priva, privačias iniciatyvas ir privačias investicijas. Dabar šūkis plačiai juostis ryšys visiems. Kad tą galėtume įgyvendinti, reikia ir infrastruktūros, ir tinkamų investicijų. Skaičiai, kuriuos aš turiu, E, pažiūrėjau, iš Lietuvos rodo, kaip ir jūsų skaičiai rodo, kad plačiai juostis ryšys, kad DSL dengia maždaug 80 procentų, bet iš kitos pusės interneto naudojimas labai priklauso nuo žmogaus, nuo, nuo pajamų, nuo pajamų, nuo šeimos ūkių, nuo namų ūkių pajamų. Turtingesni namų ūkiai 95 procentai e, turtingesnių namų ūkių, kurie yra tris kart turtingesni už kitus, turi 95 procentus 95 procentai tokių namų ūkių turi internetą, o iš tų neturtingesnių namų ūkių tik 20 procentų turi internetą. Tokie būtų mano pirmieji įspūdžiai ir norėčiau dar kartą pasveikinti pranešėją. Ir kaip šešėlinis EPP e frakcijos pranešėjas iš tiesų manau, kad šis pranešimas labai įdomu. E, pone Valian, pirmiausia, norėčiau pasidėkoti komisijai už subalansuotą pasiūlymą Ir aišku, jei norime įgyvendinti skaitmeninę darbo tvarkę ir joje numatytus tikslus, turime nusimatyti ir priemonės. Ir mano nuomonė, tos priemonės šiame pranešime yra ir numatytos, o dėgiant plačiai juos ir iš reikia neatsilikti nuo kitų šalių. Plačiai juostis ryšys, internetas E, tai yra dalykai, kuriuos mes naudojame savo kasdienėme gyvenime. Užtat tai labai svarbu ir piliečiams, ir verslui. Ir aišku, kad turime siekti patenkinti tą naujų inovacinių technologijų paklausą. Mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti sukurti tinkamą aplinką ir paskatas privačioms investicijoms į plačiai juosti ryšį. Nes būtent mm, vartotojai ir jų noras naudotis e, šio laikinėmis naujausiamis technologijomis paskatino plačiai juosčio ryšio plėtrą Europos Sąjungoje. Kalbant apie konkurencingumą ir laisvą prieigą, e, labai svarbu užtikrinti ir vienodą žaidimo taisyklės potencialiems investuotojams. Tose sritise, kur nepavyks pritraukti uh, privačių investicijų. Tose sritise reikia skirti vieš, viešąjį finansavimą. Ir šis e, pranešimas e, skiria dėmesį investicijų pritraukimų iš privataus sektoriaus, siekiant sumažinti pačių investicijų mm, poreikį. sti, e, plečiant šią infrastruktūrą, plačiai juoščio ryčio infrastruktūrą, reikalingos ir viešosios investicijos. Reikia nustatyti aiškius tikslus, paremtus rodikliais ir e, atlikti geresnę e, nacionalinių vyriausybių programų stebėseną. Ta turėtų daryti komisija. Ir čia reikia nepamiršti e, Europos investicijų banko ketinimų prisidėti e, savo finansavimu prie šių tikslų pasiekimo. Aš taip pat pasisakau už tai, kad būtų sukurti nauji finansiniai instrumentai ar būtų naudojami jau naudojami instrumentai E, tarp jų ir taip, vadinami, taip vadinamas galėtų būti naudojamas project bonds mm. e, instrumentas. Visos viešos lėšos arba paskolos turėtų pirmiausia e, prisidėti prie teisingos konkurencijos ir vartotojų pasirinkimo skatinimo. Ačiū. Pirmininkė, prieiga prie. Kalbant apie plačia juosti ryšį ir prieigą prie jo, turėtume turimi, turėti omenyje ir rinkos atsigavimą Taip pat reikia atsižvelgti ir į skaitmeninę darbo tvarkę iniciatyvą, kuri labai svarbi strategijoje iki 2020 metų. Tie dalykai galėtų užtikrinti e, galimybę pasiekti strategijos tikslų. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už įvairias įdomias mintis dėl naujų tinklų tiesimo. Manyčiau, kad turėtų būti užtikrintos vienodos galimybės telekomo, telekomunikacijos bendrovėms, kad kiekvienas bet kurioje vietoje galėtų gauti tinkamą prieigą. Ta reikia pabrėžti visur ir visada. Ir labai svarbu viešųjų pirkimų metu atsižvelgti į tai, kad visiems būtų sukurtos vienodos prieigos prie tinklų sąlygos. Taip pat reikėtų sustiprinti įsipareigojimus dėgiant infrastruktūrą ir numatant atitinkamą finansavimą. Labai svarbu priimant investicinius sprendimus arba atsisakant e, investuoti į tam tikrus projektus, reikia analizuoti konkrečią situaciją, kiekvieną atvejį atskirai ir žinoma galima imtis įvairių korekcinių priemonių, e, atimant pirmenybę iš ankstesnių monopolinių įmonių. Iš tikrųjų, Europai labai svarbu, galvojant apie 2020 metus, siekti užtikrinti egobatų spartą visiems piliečiams. Todėl labai svarbu Europoje užtikrinti uh, vartotojams atvirą rinką šioje srityje. Ir kastijo. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tą dokumentą skirtą mūsų diskusijai. Aš manau, labai svarbu, kad šitas dokumentas yra pateikiamas į bendrą, kaip atsakymas į bendrą komisijos paketą, kadangi mes aptarėme tris iniciatyvas dėl e, dažnių, kitas dalykas yra rekomendacijos dėl prieigos prie naujos kartos tinklų ir trečias dalykas yra plačiajuosis ryšys. Taigi, turint omenyje visas tas tris iniciatyvas, reikia bendradarbiauti su komisijos atstovais, kurie koordinuoja uh, dažnių uh, temą. Yra parengtas kolegos Kopman darbinis dokumentas ir aš manau, kad pranešėjai teisingai pasielgė, atkreipdama dėmesį į dažnių uh, reglamento aptarimo svarbą. Šiame dokumente kalbama apie e, rinkos e, liberalizavimą, įdėgiant e, spart, aukštos, didelės spartos plačia juosti ryšį, tačiau atrodo, kad vieną aspektą nebuvo atsižvelgta, buvant būtent į komisijos uh, pasiūlymą dėl skaitmeninės darbo tvarkės, nustatant tikslą visiems namų ūkiams iki 2020 metų turėti galimybę gauti 30 megaba, megabaitų uh, spartą ir po to kitame etape, kad jau būtų užtikrintas šimta, šimto megabaitų sparta. Investuoti reikia, tai yra plačių užmojų programa, o tie, kurie naudojasi internetu ir jiems pakanka dabartinės spartos galbūt 100 megabaitų ir nepagėdauja, tačiau Viskas keičiasi labai greitai ir įgyvendinus visas priemonės galima pasiekti ir ambicingesnių tikslų ir užtikrinti, kad internetas turėtų daugiau įtakos kasdieniam gyvenimui, kad internetas būtų tiesiog neatsiejama mūsų e, būties ir veiklos dalis. Todėl mums reikia siekti e, didesnės spartos, galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, kol kas tai yra konkretus trumpalaikė tikslais, kad ten bebūtų, reikia plataus užmojo tikslų. Kaip komisija sako, reikia siekti didesnės spartos. Ačiū, mėly kolegos. Mm, žiūrėkime, kad nepavėluotume pabaigti posėdį šiandien. Kolega Kalfin dar nori kalbėti. Also thank Pone pirmininkė, taip pat norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie dėkoja pranešėjai. Manau, kad šis pranešimas bus puikus diskusijų pagrindas šiuo svarbiu klausimu. Mes pasisakytume už skaitmeninės darbo tvarkės tikslų kuo greitesnį įgyvendinimą. turėtume, kalbėdami apie struktūrą ir interneto plėtrą, turėtume neužmirsti kai kurių dalykų, tai yra neutralumo ir visuotinių paslaugų teikimo. Kai mes kalbame apie plačią, plačią juos šio ryšio prieigą, turime sekti, kad nebūtų diskriminacijos ir kad visi šių paslaugų tiekėjai, kad ne vienas iš šių paslaugų tiekėjas nebūtų diskriminuojamas. Aišku, kad infrastruktūros neužtenka. Labai svarbu, kokios paslaugos naudojantis tą infrastruktūrą bus teigiamos ir koks turinys e, bus e, teikiamas, nes nuo to priklauso ir pačios infrastruktūros kūriama vertė. Aš pritarčiau pranešėjos pasiūlymams dėl kibernetinio saugumo. Labai svarbu, kad ES imtų tinkamus, tinkamų priemonių šioje srityje ir kad tame dalyvautų ir kitos agentūros, ypač kai planuojama plėsti plačiai juosti internetą. Kalbama apie informacinių technologijų ir telekomunikacijų informacinę struktūrą. Apie šios dalykus labai dažnai daug diskutuojama, bet valstybės narės retai turi konkrečių minčių, ką galima būtų konkrečiai padaryti šioje srityje. Pranešėja taip pat paminėjo, kaip svarbu pritraukti privataus sektoriaus dalyvavimą. Turime sudaryti galimybės viešojo ir privataus sektoriaus partnerystiai, ypač kai kalbame apie universaliųjų visuotinių paslaugų teikimą. Kol kas galbūt dar nerandame tinkamų instrumentų tam paremti. Yra kai kurių atvejų, kai teikiamos subsidijos ir kartu e, pritraukiamos privačių investuotojų lėšos, viešosios lėšos naudojamos infrastruktūrai sukurti, bet vartotojai naudodamėsi tą infrastruktūrą moka, infrastruktūra moka privatiem tiekėjam. Tai yra geras pavyzdys, kaip neturėtų būti, kai kalbame apie e, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę. Kalbant apie plačiajuoščio ryšio plėtrą, reikia derinti įvairių suinteresuotų pusių interesus, ne tik privataus ir viešojo sektoriaus, bet ir atskirų šalių, atskirų regionų, e, atsižvelgiant į vietos politiką, į vietos valdžios institucijų politiką. E, tai neturi būti užmiršta. Ekonomikos atgaivinimo plane buvo numatytos lėšos plačiai juoščio ryšio plėtrai Bet e, jei pažiūrėsime, kaip jos buvo panaudotos, tai dėja tos lėšos nepasiekė daugelio ES valstybių narių ir regionų, o tai tikrai gaila ir ateityje tas neturėtų pasikartoti. Dėkui, ponė pirmininkė, sako ponas Hokmark, ir dėkui už galimybę aptarti, kokia turėtų būti plačiai juošio ryšio plėtros strategija. Lėšos, finansavimas noriu pasakyti, kad turėtume dar aiškiau pasakyti, kad sanglaudos fondų lėšos turėtų būti skiriamos tam, kad mes užtikrintume reikiamos spartos plačiai juosti ryšį. Neturi, nemanyčiau, kad čia turėtų būti pritrauktos privačios investicijos, jie yra viešų investicijų, viešų lėšų, tada geriau pirmiausia jas naudoti, kad netemptų e, tie privatus investuotojai mūsų ten, kur mes visiškai nenorim. Kitas dalykas. Kai kalbame apie plačiai juosti ryšį, kalbame arba apie fiksuotas linijas, kur yra šviesolaidis, arba plačiai juosti ryšį. Noriu pasakyti, kad tie, kas naudoja belaidžius tinklus, pavyzdžiui, parlamente arba kai mieste, naudojasi mobiliuoju internetu, internetu, tai tas bevėlis ryšys yra susijęs su fiksuotu, kadangi mm, kad mobiliajam telefone perskaitytumėt internetinį pranešimą, susijungtumėt su internetu, jis turi susisiekti su uh, su laidiniu ryšiu. Noriu pasakyti, kad greitis labai sparčiai auga. Ir greitis, mm, sparta, ryšio sparta nenustojamai auks. Tas augimas bus labai greitas. Ir tai svarbu ne tik telekomunikacijų pramoniai ar naujom paslaugom, kurios gali atsirasti šioje pramonės srityje. Mm, ne, yra įvairūs dabar dalykai, įvairios paslaugos įmanomos internete, bet tie visi dalykai bus taps svarbus ir Europos pramoniai, nes darbo našumo augimas, produktivumo augimas bus susijęs su ryšio sparta Ir todėl mes turime atverti visas įmanomas galimybės. Galimybėm ir spartai. Tolesniai plėtrai ir spartai. Mes čia jau kalbame apie 100 megabaitų ar kitokius dydžius, bet Korejoje jau kalbam apie 1000 megabaitų. Korejoje taip pat yra nusistačius toli siekiančius tikslus, jau nekalbant apie tai, ką Kinija planuoja daryti. Ir tą sakau, ponė pirmininkė, nes dažnai man susidaro įspūdis, kad mes iškart planuojam būti treti, o ne taip turėtume dalyvauti pasaulinėje konkurencijoje. Ir dėl to aš skatinčiau mūsų pranešėją, kad kai jinai kalba apie plačiai juosti ryšį, e, kad jinai keltų dar didesnius tikslus neužtenka 800 mm, megabaitų. Reikia siekti daugiau. Turime atlaisvinti kitas dažnio, mm, dažnio sritis, dažnio dalis. Turime atsiverti ir naudoti radio dažnį kuo naudingiau, kuo išmaniau. Ir taip pat užtikrindami, kad ir kultūra galėtų įsilieti, kad, kad šioje visoje plėtroje būtų ir, ir kultūrinis aspektas. Kad būtų ir rimtas kultūrinis turinys. Ir jei mes čia nebusime ambicingi, tada, ponė pirmininkė, visą laiką būsime treti ar ketvirti pasaulyje. O turime siekti tapti lyderiais, tapti numeriu, tapti pirmojų numeriu. Toks turėtų būti mūsų tikslas. So, Mėly kolegos, liko dvi minutės, galbūt pusantros. Labai jau laikas spaudžia. Kolegi Tikau dar prašė žodžio, bet tikrai labai trumpai, nes aš manau, kad pranešėjai tai tikrai dar suteiksime žodį pabaigoje. Taigi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna Țavela pentru documentul pe care ni l-a furnizat. Dėčiau padėkoti poniai Savalai už dokumentą, kurį mums parengė ir išdalino. Tas dokumentas remiasi komisijos komunikatu Tačiau 8 metais, kai mus ištiko krizė ir kai komisija ėmėsi ekonomikos atgaivinimo plano, tuo metu dar nebuvo suformuotas tikslas iki 2000, buvo suformuotas tikslas iki 2010 metų užtikrinti plačiai juosti ryšį ir tada, taigi tas tikslas nebuvo įgyvendintas, taigi nepavyko. Tada komisija įsipareigojo įdėkti šitą ryšį iki 2013 metų. Tačiau aš manau, kad po šitos to pranešimo komisija sureaguos į mūsų pasiūlymus ir galbūt įsipareigos realiai siekti šio tikslo. Mes turime pagalvoti apie visų piliečių traukimą į informacinių technologijų visuomenę. Neturi likti jokių izoliuotų ir taip pat nutolusių uh, regionų. Taip pat reikėtų galvoti apie šią priegą kaip universalią paslaugą, kuri prieinama yra visiems, kad kiekvienas galėtų naudotis šiuo ryšiu ir taikomomis e, ir taikymo galimybėmis. Šiame pranešime nekalbama apie dabartinės finansinės perspektyvos peržiūrą. Tačiau mes turime užtikrinti, kad iki 2013 metų būtų užtikrintas atinkamas finansavimas. Kitaip bus uh, sukurtas įvairias viskis, pritaikymo įrankiai, o mes nebūsime pasirengę. Aš dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, ar galbūt pranešėjai atsakys į klausimus vėliau. Jeigu jums reikės pusę valandos, aš norėčiau pasakyti, kad aš pritariu ir džiaugiuosi šio, šio pranešimu ir tuo apsiriboju. Pranešėja, aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms už konstruktyves pastabas ir padrasinančias pastabas ir pasiūlymus. Man labai džiugu buvo girdėti, ką sako kolegos. Viskas buvo labai svarbu. Ir tiesiog paakino mane dar labiau gerinti šį pranešimą. Neminėsiu detalių, tačiau aš pasižymėjau viską, ką jūs minėjote, ką siūlyte. Ir mes, galvodami apie ateities būsimą pranešimą atsižvelgsiu jūsų pastabas, kadangi šitas sektoris yra vienas iš svarbiausių visos ES mastu. Aš šiek atsainiai vertinau siūlymą suformuluoti labai plataus užmojo siekius, kadangi reikia galvoti apie finansavimą o finansavimas nėra visiškai užtikrintas. Viskas, kas buvo pasakyta, man buvo labai naudinga, e, produktyvu ir aš norėčiau patvirtinti jums, kad po šių tuo nuomonės pasikeitimo mano pranešimas tikrai pagerės. Dėkuoju už jūsų baigiamasias pastabas, dėkuoju visiems sėkmingo darbo Šiandien skelbiu posėdžio pabaigą. Rytoj tęsime darbą toliau.